Dear colleagues, I am starting the meeting and the first... Mėly kolegos, pradedu posėdį. Pirmas darbo tvarkės punktas yra pačios darbo tvarkės tvirtinimas. Ir prieš tai darant norėčiau Jūs informuoti, kad yra du nedėli pakeitimai. Darbo tvarkėje visų pirma, pono Gai ataskaita, 15 punktas dėl biudžeto vykdymo E, buvo prašyta, kad jis būtų perkeltas balsavimą į galą. Atsiprašau. Bijau, kad jums teks užsidėti ausinės, e, kad mane girdėtumėte, kitų priemonių neturiu. Taigi, kolegos, informuoju, kad mes šiek tiek pakoreguosime darbo atvarkę. 15 punktas. E, pranešėjas panas Gair paprašė palikti jo pranešimą balsavimui pačioje pabaigoje, nes dėl tam tikrų kitų įsipareigojimų jis negali dalyvauti posėdžio pradžioje. Tai būtų pirmas pakeitimas, antras pakeitimas būtų 10 ir 11 punktų keitimas, kadangi panas Balsani, biudžeto pranešėjas 2012 metų, 12 metams, paprašė, kad e, jai būtų leista pasirodyti šiek tiek vėliau. Taigi, du pasiūlyti pakeitimai, aš tikiuosi, kad mes galime priimti šios pakeitimus. Nėra jokių kitų nuomonių šio klausimu, taigi aš laikau, kad darbo tvarkiai pritarėme. Na ir informuosiu taip pat, kad e, mūsų posėdis yra transliuojamas per internetą. Taigi dabar periname prie kito punkto. E, vasario 14 ir vasario 28 posėdžių protokolų tvirtinimas. posėdžio pabaigoje, jeigu nesulauksime kokių nors prieštaravimų posėdžio metu, laikysime, kad protokolai patvirtinti. Galime perėti prie trečiojo punkto. Norėčiau jūs tik tai informuoti, kad sprendimai, kuriuos prims koordinatoriai, e, bus pristatyti rytoj, aš jums apie tai pranešiu. Taip pat norėčiau informuoti, kad e, praeitą savaitę, kovo 16 dieną, mes dalyvavome antrajame Europos komisijos e, darbo grupės e, e, sąlygiškumo klausimais posėdėje, taip pat ketiname pristatyti jums memorandumą dėl pirmojo posėdžio, o netrukus bus išplantinta informacija ir dėl to antrojo susitikimo, antrojo posėdžio. Na ir dabar, jums leidus, perėsiu prie ketvirtojo darbo trukės punkto. Tai yra Michaelio Toirer pranešimas dėl struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšų panaudojimų ko pasimokyta siekiant ateityje įgyvendinti ES anglos politiką. Taigi, norėčiau pakviesti pranešėją trumpai pristatyti. Šį klausimą mes diskusijoms turėsime maždaug pusę valandos. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Man tai yra premjera, nes tai yra mano pirmasis pranešimas, o jo tema yra ta tema, kuri domina mus visus, tai yra struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšų panaudojimas, panaudojimo procentas. Anksčiau jau vyko keletas diskusijų, e, buvo parengtas darbinis dokumentas, vadinamasis working document. Ir kol kas tai dar nėra baigtinis, galutinis pranešimas, tai yra tiesiog keletas tezių, kurios turėtų pasitarnauti mūsų diskusijoms. Na, o esmė šios temos yra tai, kad struktūrinių ir sanglaudų fondų lėšų panaudojimas yra nuolat aptariamas čia Europos parlamente, bet taip pat ir e, dėl, dėl tų lėšų panaudojimų kyla e, diskusijos ir valstybėse narėse bei jų regionuose, nes yra 500 įvairių programų ir yra labai sudėtinga gauti bendrą vaizdą dėl struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšų panaudojimo procento. Todėl mūsų pagrindinis uždavinys yra surinkti faktus, gauti daugiau informacijos apie tai, kur yra problemos ir ar yra tam tikri modeliai, kuriuos būtų galima panau, pa, palyginti lyginant skirtingus regionus ir tuomet e, padaryti išvadas europinių lygmenių. Bet kad padarytume išvadas, mums reikia tam tikros informacinės bazės. Ir manau, kad mes turėtume pakalbėti su komisija apie tai, kaip mes galėtume kiek įmanoma greičiau ir geriau gauti informaciją, gauti ją laiku. Mes iš akcinių bendrovių reikalaujame daryti ataskaitas kas ketvirtį. Ir manau, kad mes turime kalbėti ir ap, galbūt nėra tikslinga kalbėti apie ataskaitas, apie, program, apie lėšų panaudojimą programom, kurios būtų rengiamos kas ketvirtį, tačiau vis tik tai mes turime reguliariai gauti ataskaitas apie tai, kaip yra panaudojamos lėšos, nes tik tada galėsime reaguoti ir daryti išvadas ir, ir kartu su komisija, valstybėmis narėmis ir regionais pasvarstyti, kaip būtų galima spręsti atsirandančias problemas. Ir čia šiame dokumente bandau atsižvelgti į problemas ir kalbėti apie gerąją patirtį 2010-2013 metais. Ir jau dabar norėčiau pasidžiaugti bendradarbiavimu su kitų frakcijų šešėliniais pranešiais, nes esminis klausimas, kurį turime nagrinėti šiame dokumente, ko mes galime pasimokyti e, ateičiai ir pagrindinės priežastis dėl e, struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšo panaudojimo problemų yra e, terminų persidengimas. 2007-2013 e, metų periodas persidengia su ankstesniuoju periodu, todėl yra labai sudėtinga gauti informaciją. Taip pat e, e, kalbant apie programas, jų gyvenimą nebuvo aišku, kokios yra finansų panaudojimo taisyklės. Taip pat aišku, bendri reiškiniai vykstantis pasaulio ekonomikoje daro įtaką lėšų panaudojimui. Taip pat yra tam tikrų E, taisyklių, kurių turi laikytis regionai panaudojami lėšas. Čia yra kalbama apie suderinamumo problemas, ypač nacionalinių, e, e, dėl to, kad nacionalinės taisyklės nesutampa su europinėmis taisyklėmis ir šios dalykus reiktų labiau išnagrinėti. Taip pat yra, taigi esminė problema yra ES ir nacionalinių teisės aktų suderinimas. Taip pat yra tam tikrų spragų e, ar neiškių taisyklių e, atskirų valstybių narių teisėje. Valstybėse narėse problemos kyla taip pat ir priimant sprendimus, nes ten vyrauja skirtinga hierarchinė sistema, taip pat yra nepakankamai atskirtos atitinkamos institucijos, žinybos ir daugeliu atveju yra sukurta pernelik daug institucijų, kurios priima sprendimus dėl tam tikrų programų ir tai aišku apsunkina tų programų įgyvendinimą. Taip pat yra e, problemų susijusių su e, kvalifikacija ir su pajėgumais tiek regioninėme, tiek nacionalinėme ligmenyje. Ir čia yra kalbama apie tokias pro problemas, kurios yra susijusios su informacinių technologijų sistemos įgyvendinimu ir e, nacionalinių gairių įgyvendinimu. Manau, kad mums reikia stipresnės kontrolės, stipresnės priežiūros, tačiau esminis klausimas yra, ar kontrolė ir programų įgyvendinimas nesikerta tarpusavėje. Todėl manau, kad mes pagrindinį dėmesį turėtume e, skirti tam, kad būtų pagerintas lėšų įsisavinimo e, pajėgumas. Taip pat turime pasikeisti esamą patirtimi, dėl geros pasiteisinusios praktikos ir taip pat galbūt reikia pamastyti, ar nereiktų supaprastinti procesų, kad būtų galima išvengti klaidų. Taip pat manau, kad reikia pamastyti, ar nereiktų uh, kalbant apie biudžeto kontrolę ir priežiūrą, ar nereiktų labiau koncentruotis į, į įvairius sukčiavimo atvejus. Taigi, manau, čia mes turime pamastyti apie klaidų skaičių e, panaudojant lėšas projektams. Taip pat e, turime koordinuoti priežiūros veiksmus. Taigi, čia E, gal, e, galima siekti tam tikro administracinio supaprastinimo. Toliau labai svarbu kalbėti apie, gal, apie gairias, ES gairias skirtas valstybėms narėms bei reglamentus susijusius su ateities finansinės perspektyvos įgyvendinimu. Ir manau, kitas pasiūlymas, kuris padėtų pagerinti lėšų panaudojimo efektyvumą, e, yra. Mm, e, norėčiau dar taip pat paminėti, kad tai nėra baigtinis pranešimas, mes dar turėsime kalbėti su komisija ir kitomis institucijomis ir yra labai svarbu, kad mes dabar par parlamente diskutuotume apie tai. Ir e, šiandieninės mūsų diskusijos yra pirmosios diskusijos ir aš jau norėčiau padėkoti kitų frakcijų atstovams už jų pasisakymus diskusijose ir taip pat labai svarbi yra regionų komiteto nuomonė ir taip pat nuomonės, kurias mes gauname iš įvairių regionų ir manau, kad jas turėsime įtraukti į pranešimus. Ir manau, kad mes kartu su šešėliniais pranešėjais padirbėsime ties šiuo pranešimu ir mes E, turėsime galimybę padiskutuoti su komisijos ir tarybos atstovais. Taigi dabar naudodamasis progą norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą su sekretoriatu, nes sekretoriatas tikrai man padėjo renkti šį dokumentą. Dėkoju. Much, e, Labai ačiū. Taigi, kaip pranešė sakė, tai yra pirmas pasikeitimas nuomonėmis. Mes svarstysime pranešimo projektą išsameu gegužės mėnesį, taigi dabar pradėsime šiolį. 16 pranešėjų, e, vienas iš kolegų šiuo metu netvykęs, taigi Viktor Basinaro. Okay. Imagine that my colleague Sofija Okoni. Aš įsivaizduoju, kad mano kolegas Sofija Koniši. Ne, atrodo ne Sofija Lambertas gerai. Jisai pasakys vėliau, taigi. Uh, Man patiko mūsų gerbiamo kolegos Michelio Tara mm, tos bendros gairės. Aš manau, kad šios diskusija neturėtų per daug išsiplėsti. Norėčiau tiesiog paminėti, kad mano nuomonė šis pranešimas yra ne tik savalaikis, bet ir labai svarbus prieš diskutuojant dėl tolesnės finansinės struktūros, kadangi labai svarbu pasimokyti iš praeities ir kitai finansiniai perspektyvai patobulinti tuos sprendimus, e, kuris jūs instrumentais e, kad e, pagerėtų jų įsisavinimas, kadangi labai svarbu, žvelgiant į skaičius, žvelgiant į, į duomenis, mes matome, jog esame pranešime tam tikrų neraminančių detalių, kurias pristatė mūsų gerbimas kolega panas Toirė. Taigi, pirmiausia, norėčiau paminėti, kad ateityje gyvybiškai, ateities diskusijose gyvybiškai svarbu būtų identifikuoti priemonės, kurios leistų pagerinti administracinius gebėjimus. Taip pat ta idėja, kad e, Europos komisija ateityje, rengiant uh, vystimosi partnerysčių kontraktus tarp valstybių narių komisijos, uh, uh, turėtų įtraukti tam tikrus privalomus elementus, kurie spaustų valstybės narės, verstų jas pilnai gyvendinti uh, E, būtinas priemonės, kad būtų išvengta tokios paties, kokią sudarė šiai dienai. Antra, e, glaudžiai susijusi su savinimo gebėjimais yra kita problema. Tai yra viešųjų tarnybų veikla valstybės narėse. Manau, kad būtų labai svarbu sukurti arba bent jau parengti gal kažkokią tai savočką institucinę struktūrą, tiem žmonėms, kurie dirba įsisavindami Europos finansus e, tam, kad būtų galima užtikrinti visų pirma šių žmonių veiklos stabilumą. Žmonių, kurie dirba su savinimo gebėjimais. Taip pat kaip parengti tam tikras skatinimo priemonės, kurios užtikrintų, kad žmonės e, gauna gerus lyginimus ir, kita vertus, veiksmingai e, atlieka savo darbą. Nes, pavyzdžiui, Rumunijos atveju, kai žmonėm mokama per mažai, kai nėra skatinimo, nėra motivacijos e, tam, kad e, būtų įsisavinti milijonai, milijoninės lėšos, tai na, turbūt būtų sunku būtų tikėtis, kad kažkas tai gaudamas 250 eurų e, atlyginimą per mėnesį veiksmingai dirbs su milijoninėms lėšomis. Tokie dalykai tiesiog nelabai realūs. Taigi, ką galėtų padaryti Europos komisija, ką Europos parlamentas galėtų padaryti, kad situacija pasikeistų. Trečias klausimas e, - kaip išvengti politinio kišimusi. Stabilumas gali būti deklaratyvus, tačiau labai svarbu, kad iš tikrųjų nebūtų politinio kišimuose į institucijų kurios dirba su europinėmis lėšomis darbą. E, vėlgi, tai turbūt aktualu ne tik Rumunijai, bet ir daugelį kitų vidurio Europos e, valstybių. Na ir galbūt net ne vien vidurio Europos. E, dar vienas aspektas labai svarbu įdėkti tam tikras privalomas taisyklės, kurios aiškiai apibrieštų valstybinarių vyriausybių, taip pat regioninio ir e, vietinio ligmens valdžios institucijų pareigas, prievolės kadangi dabar yra panašu, kad centrinės vyriausybės engiasi viską kontroliuoti, o regioninis bei vietinis ligmuo iš tikrųjų beveik neturi galimybių tarti savo žodį. Ir tą situaciją taip pat reikėtų keisti. Dėl supaprastinimo, e, ponas Toir ir apie tai taip pat labai aiškiai užsiminė, ir aš labai sveikinčiau šią idėją. Aš žinau, E, kad mūsų regio komitetas iš tikrųjų intensyviai dirba šią linkmę, tačiau labai svarbu taip pat darbuotis ir su e, naudos gavėjais, e, pasitarti su jais, kokiu priemonių reikėtų, kad šios programos taptų prieinamesnės, paprastesnės, kadangi mechanizmas yra sudėtingas ir biurokratiniai reikalavimai be abejo apsunkina vieš, viešo sektoriaus tarnybų darbą. Na ir dar vienas dalykas, e, prieš įsibėgiant diskusiją aš norėčiau paminėti, kad e, labai svarbu yra per įvairius pakeitimus e, patobulinti šį dokumentą, kad tik tai jisai bus pristatytas, kad tik jo projektas bus pristatytas, tam, kad mūsų komitetas parengtų tikrai vertingą pranešimą, kuris įkvėptų ir mus, ir komisiją, ir kitas tarnybas, e, tada, kai bus diskutuojama dėl sanglos politikos ateities. Ačiū, Viktorai, toliau. Pons Venroj. E. E, na, iš tikrųjų, mūsų kolegė labai skubėjo prie mūsų prisijungti, bet vis dėlto nespėjo, taigi prašymą jas pasakyti. E, taigi, ponia Kony e, paprašė manęs mm, panalizuoti šį dokumentą ir e, vėlgi, kadangi jau dabar yra laikotarpio, finansinio laikotarpio vidurys, tai yra pats metas pažvelgti į ateitį, ateitis perspektyvą, mm, apžvelgti turimus rezultatus. Na ir iš tikrųjų mes tai padarėme, mes leidome valstybėm uh, pasitelkti tiek privatų, tiek valstybinį kofinansavimą. E, klausimas būtų, ar galime išanalizuoti, kodėl vienos valstybės sėkmingiau įsisavino šios fondus, kitos ne. Taip pat e, e, nuomonė užsimename ir apie kitus finansinius instrumentus, tai yra rizikos dalymas mechanizmas, tai yra dar kitos priemonės, kurios irgi gali būti svarbios šiame dėmenyje. Taigi mes turime ne tik tai atsigręžti atgal, bet taip pat turime atsižvelgti ir į tai, kas pasirodė popieriuose, dokumentuose tarp penktosios Anglijos sąskaitos Eurokomiteto mm, darbe. Mes turime e, atsižvelgti daugelį įvairių dokumentų. Taip pat teisinga turbūt tai, kad e, reikėtų analizuoti atskirų valstybių situaciją, nes kai kurios valstybės viską labai sujaukia įdėkdamas dvigubą kontrolę nacionalinėme lygmenyje. Uh, Ir kartais iš tikrųjų viskas labai sudėtinga, kadangi kontrolė vyksta nacionalinėme regioninėme lygmenyje ir panašiai. Reikėtų kelti klausimą, ar tai atsispindi rezultatuose. Ir mes dažnai diskutavome taip pat apie tai, ar e, rezultatai priklauso nuo to, koks yra valstybių valdymas, centralizuotas ar decentralizuotas. Jeigu jūs norite įtraukti privačias lėšas, jeigu jūs norite e, įtraukti verslo sektorių, tai reikia decentralizuoto požiūrio, nes ne viską galima tvarkyti per centrą. Taigi, uh, Galiu pasakyti, kad ponia Kony iš tikrųjų norėjo šitą pridurti dėl e, bendros audito schemos. E, apie tai buvo užsiminta dėl kontrolės, kuri e, susijusi su šio elementu. Na ir iš tikrųjų iš kontrolės komiteto kultūros komiteto kolegos laukia tiek daug kritikos, kad, na, galbūt jūsų e, pranešimas šiek tiek pakeis patį, kadangi valstybės, vienas valstybės visai sėkmingai tvarkosi, kitos e, atsilieka. Ir galbūt e, šitas pranešimas leis įvardinti tas atsiliekančias valstybės, galbūt jas šiek tiek sugėdinti ir priversti susimti. Dėkuoju, Haiderylė nėra salėje, o Odživlasek dabar. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paminti vieną svarbų e, momentą susijusiu su naudos gavėjais. Tai yra, reikia užtikrinti, kad įvairūs kontrolės etapai sektų vienas paskui kitą kitą ir reikia sukurti tam tikrą nuseklę informavimo sistemą. Veikia valstybės kontrolė įgyvendinimo e, struktūros taip pat turi užtikrinti kontrolę. Reikia užtikrinti ir kad mes naudotume informacijų technologijas ir perduoti informaciją iš vienos grandies kontrolės į kitą, o ne kelis kart atlikti patikrinimus. Elioro nėra. Toliau pasisakys Evgenij Kirilov. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad egzistuoja daug problemų dėl lėšų išsis, įsisavinimo. Reikia išanalizuoti dabartinę padėtį, pagalvoti, kokios būtinos priemonės, tai yra neišvengiama. Mes kol kas neturime visos būtinos informacijos apie įsisavinimą lėšų. Egzistuoja taip pat skirtumas e, dėl to, kas perduota galutiniams e, naudos gavėjams ir kas yra perduota iš komisijos į valstybės narės. Bulgarija yra vienas iš pavyzdžių. E, yra 16 procentų perduota iš komisijos į mūsų šalį, o 11 procentų galutiniams naudos gavėjams. Ir e, skaičiai kelia susirūpinimą, rodo tam tikrą tendenciją. Matome, kad egzistuoja skirtumas tarp lėšų išmokėjimo ir galutinio skirimo, o jau dabar esame laiko tarp antroje pusėje. Taigi yra sunkumų, kurie kai kuriuose šalyse yra ryškesnė negu kad kitose. Reikia imtis priemonių, reikia pasižiūrėti, kodėl kai kur menkai įsisavinamos lėšos ir kodėl yra padaroma klaidų. Šis klausimas turi išlikti mūsų dėmesio centre, tai būtų naudinga, mes turime e, išsiaiškinti, e, kas. E, būtų primtina kaip tolesnė kontrolė, ko būtų galima atsisakyti. Reikia pasižiūrėti į e, taikomas taisyklės, į tai pasižiūrėti, kas yra svarbiausia, kas yra antrailės reikšmės. Kai kurios valstybės narės e, galutinėme etape patiria tam tikrus sunkumų išmokėdamos lėšas. Taip pat kartais naudos e, gavėjai padaro klaidų, nes jie nebūtinai žino tai, ką reikia daryti. E, pajėgumų problema iškyla visuose ligmenyse, dėl to labai svarbu yra parengti dokumentus būsimiems etapams kurie būtų naudingi valstybėms narėms e, ateinančiame laikotarpyje. Taip pat nereikia pamiršti, kad e, skaičiai nėra vienintelis dalykas, reikia pirmiausia žiūrėti į galutinį rezultatą, o tai yra pats svarbiausias dalykas. Dėkoju Evgenijui, dabar kolegė iš Rumunijos. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegą, poną Teorer, kuris rengė šį pranešimą. Labai jisai yra sveikintinas. Mes siekėme rimtų ambicingų tikslų ir kartais e, juos pasiekti yra sudėtinga. Reikia išsiaiškinti, kokios priežastys kai kurioms valstybėms narėms e, leidžia dirbti geriau, kai kurioms praščiau. Padėtis yra gana sudėtinga, komplikuota. Mums reikia atlikti gerą analizę pirmiausia, e, galvojant apie būsimą daugiametę finansavimo programą. Taip pat galvokime ir apie dabartinę programą laikotarpį iki jos pabaigos. Kai kuriuose valstybėse narėse yra daug sunkumų, bet jos e, turėtų rasti e, būdų, kaip pagerinti lėšų įsisavinimo procentą. Egzistuoja biurokratinės naštos problemos, e, nepakankami administraciniai pajėgumai kai kur yra ryškus, kartais vietos valdžia neturi pakankamai valios imtis veiksmų ir mes turime galvoti, kokiu būdu išspręsti šias problemas, kad ir dirbti veiksmingiau tiek šio laiko tarpio pabaigoje, tiek, tiek kitos daugiametės finansavimo programos laikotarpiu. Reikia pasižiūrėti į struktūrinių sanglaudos fondų valdymo procedūras. E, čia glūdi didžiulis potencialas, reikia pasižiūrėti į šį aspektą ir pranešėjų galiausiai linkiu e, kuo daugiau sėkmės. Toliau pasisakys paskutinis e, kalbėtojas šio klausimo, Niskalės Martin. Ačiū, ponė pirmininkė. E, sureaguosiu tai, kas buvo pasakyta. Pirmiausia, labai sveikinu tai, kad jums, jūsų komitetui labai e, rūpi ši tema, mums taip pat. Komisijai e, ši tema yra aktuali. Dokumentas didžiąją dalimi atitinka mūsų pastebėjimus šiuo klausimu, nes esame išanalizavę priežastis, dėl kurių buvo lietai įsisavinamos lėšos pirmoje daugiametės e, finansavimo programos pusėje ir galvojame, ką reikėtų daryti dabar, kaip pasimokyti ateičiai. Reikia ieškoti sąlyčio taškų, sprendžiant problemas. Galbūt e, nelabai Vienas dalykas yra išryškintas, tai yra programų pratesimas e, po 6-7 metų. Kai kurios programos trunka ilgiau ir reikia ieškoti taip pat priemonių, kurios leistų sureaguoti į finansinę ekonomikos krizę. Tai yra, valstybėms narėms turi būti leista pusmečių, pavyzdžiui, pratesti programų gyvavimo laikotarpį 6-7 metų. Kai kuriuose valstybėse narėse e, naujos programos nebuvo pradėtos įgyvendinti dėl finansinių sunkumų. Lėšų įsisavinimo klausimas sprendžiamas e, reglamente pagal N plus 1, N plus 3 taisyklę. Taigi egzistuoja reglamentavimo bazė, kuris skatina valstybės narės užtikrinti, kad įsisavinimas žengtų į priekį tam tikrų greičių. E, o jeigu taip nėra, tai šalis praranda išmokas. Viena iš reakcijų į finansų ir ekonominę krizę buvo e, pakoreguoti N plus 1, N plus 3 taisyklę, nes kitaip ji būtų turėjusi nepageidaujamo poveikio. Taigi, mes e, manome, kad ši taisyklė yra labai rimta skatinamoji priemonė valstybėms narėms Jeigu pasižiūrėsime į ES biudžeto kreditų panaudojimą dešimtaisiais metais, pamatėme jau tam tikros pažangos. Turime tam tikrų skaičių. E, tai buvo neblogi metai, labai geri metai e, mūsų lėšų skirtų įsisavinimui, net 106 procentai buvo pastebėta, kai kurios programos yra sparčiau įgyvendinamos dėl išmokų panaudojimo vidurkis e, vystimosi fondo ir sanglaudos fondo, tai yra e, gana aukštas procentas. 22 procentai. Ir mes tikimės, kad šis skaičius išauks iki daugiau kaip 30 procentų. Dėl to, ką išmokome. At Manau, kad e, pamatysime tam tikrų nuomonių pranešime. E, kai kurias problemas galėsime spręsti būsimuose reglamentuose, kad būtų galima atsižvelgti į supaprastinimo būtinybę, kur tai įmanoma. Toliau e, atitikimo, tinkamumo taisyklių suvienodinimas, tai yra klausimas į kurį jau turėjome galimybės pasigilinti kartu su jumis. Egzistuos ir kitų galimybių. Mes labai pritarėme nuomonėje, kad administraciniai pajėgumai yra nepaprastai svarbi. Taip pat stabilumo elementas e, ten, kas e, tose struktūrose, kurios yra atsakingos už e, valdymą programų gyvendinimo. Mes turime taip pat užtikrinti, kad sukaupta patirtis nebus prarasta. Kitas svarbus elementas, kuris netiek susijęs su reglamentu, yra tai, kad reikia e, būt, būtinai užtikrinti projekto tiekmę parengiamą į darbą. Kai priimamos naujos programos, tai reikia užtikrinti, kad e, atsakingos agentūros nepradės taiga ieškoti e, kofinansavimo, bet kad jau egzistuotų tam tikros parengiamosios priemonės, kuriais, kurios leistų iškart e, papildomas lėšas skirti vietoje gyvendinamiems projektams. Aišku, negalima tikėtis, kad vienas sprendimas tiks visiems, egzistuoja įvairių veiksnių, kurie skirtingai reiškiasi valstybėse narėse ir jas veikia nevienodai. Mes turėsime pasimokyti iš savo patirties, e, tobulinandami reglamentavimo procesą, kurį aptarsime su jumis. Egzistuoja ir kiti elementai. Mes dirbsime su valstybėmis narėmis, kad sušvelnintume riziką, kuri yra dabar nustatyta ir kuri yra išiškinta taip pat e, pranešimo projekte. Ačiū. Dėkuoju. Kolegų vardu norėčiau e, išreikšti tam tikrus lūkesčius, pageidavimus komisijai, regionų generaliniam direktoratui. E, kalbu apie tam tikrą įvertinimą 7-13 metų laikotarpiui lėšų įsisavinimo aspektu. Šiais metais ar kitų metų pradžioje galbūt tai bus padaryta. Kaip Jūs galvojate, kada e, bus mums pateikta analizė ar informacija išsamesnė? apie lėšų įsisavinimą. Galbūt tai e, apie lėšų įsisavinimą žengiant šiek tiek toliau negu kad kalbame šiandieną. Madam Chairman, we're at the stage now. Pirmininkė. Pirmininkė, dabar mes ketiname parengti metinė veiklos ataskaita už 2010 metus, taigi iš tikrųjų mes labai detaliai atlikome analizę tam, kad galėtumėm parengti šį dokumentą ir padaryti išvadas. Taigi iki balandžio pabaigos tikrai mes jau būsime pasirengę e, vėl apsilankyti komiteto posėdį ir atkreipti jūsų dėmesį į pagrindinius aspektus akcentuojamus šioje ataskaitoje, taip pat e, mūsų analizę, pristatyti mūsų analizę, ką tai reiškia, kalbant apie fondų įsisavinimus įvairiuose valstybėse narėse. Kągi labai ačiū. Tai būtų labai gerai, kadangi kitas e, šio pranešimo projekto svarstymas vyks gegužės mėnesį. Taigi, jeigu iki tol jūs jau pateiksite papildomos informacijos, tai pranešėjai tas irgi labai padės. Na dabar, Michael, tar, jeigu jūs dar norite kažkokiu tai komentarų sakyti, žodis jums. Taip, manau, kad iš tikrųjų tai būtų labai svarbu ir aš labai lauksiu šios analizės. Uh, kadangi aš manau, mes turėtumėm labiau įsigilinti šios klausimus. Taip pat norėčiau pabaigiam, pabaigai pristatyti dvi apibendrinančias išvadas. Mm, procedūra, kurią mes vadovavomės ir 15 straipsnio procedūra, pagal kurią EMBO komitetas taip pat turi dalyvauti, e, e, turėtų būti primtos domen ir aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, galbūt mes galėtumėm e, pasidalinti su kolegomis. E, Ir jeigu mūsų kiti kolegos iš kito kandidato turi e, kažkokiu tai e, rimtų pozicijų, tai galbūt galėtume parengti bendrą poziciją, bendrą nuomonę. Na ir kitas dalykas, kuris mane domina, e, aš norėčiau surinkti pavyzdžių. Taigi, jeigu turite pavyzdžių dėl konkrečių problemų, be abejo, mes turėtume pasikeisti šią informaciją. O šiaip ačiū visiems už vykusią diskusiją. Taigi ačiū. Beje, mes galime sulaukti taip pat ir labai teigiamų pavyzdžių, juos irgi būtų gerai pateikti. Taigi mes dabar nepriemame jokių sprendimų, mes diskusiją tęsime gegužės mėnesį. Ir aš taip suprantau, kad pranešėjas ragina tuos iš jūsų, kas norėtų prisidėti prie pranešimo, galite nelaukti pakeitimų, o pradėti tai daryti jau dabar. O dabar pereikime prie penkto darbo tvarkės punkto. Tai Jan Olbricht e, pranešimas dėl finansinių taisyklių taikomų E, sąjungos metiniam biudžetu, norėčiau pasiūlyti šiek tiek pakeisti procedūrą. Paprastai mes išklausome pranešėjo ir komisija pasako gale. Tačiau jeigu Janas neturi nieko prieš, tai gal galėtume šį kartą pradėti nuo komisijos e, pranešimo e, šiuo sudėtingu klausimu, o tada jūs pateiktumėte savo komentarų ir klausimų. Komisija ir atrodo jai vėl stovus Nikolas Martin. Gal galėtumėte pristatyti ir paaiškinti pagrindinius sunkiausius dalykus, nes tai yra tikrai e, labai sudėtingas reglamentas. Pirmininkė, labai ačiū. Ką aš pamėginsiu trumpai padaryti, tai paaiškinti iš sanglaudos politikos pozicijų, kokį poveikį padarytų siūlomi finansinio reglamento pakeitimai E, susijęs su bendro valdymo organizavimu. Na, kad galėčiau tai padaryti, aš pirmiausia turėčiau trumpai nušviesti, koks yra dabartinis mechanizmas. kontroliuojant, audituojant, e, užtikrinant, e, kad, bus vykdoma, kad teisingai bus vykdoma sanglos politika tam, kad būtų galima vėliau kalbėti apie numatomas pokyčius atspindinčius e, dabartinėme komisijos pasiūlyme dėl finansinio reglamento, e, finansinių taisyklių pakeitimų. Iki 2013 metų mm, komisijos sukurta sistema, mm, kuri buvo skirta kontroliuoti lėšoms išleistoms pagal anglos politiką, buvo pirmiausiai orientuota į tai, E, kada valstybės narse buvo kuriamas specialus mechanizmas, specialios institucijos ir e, veikia vadinamasis e, laikymosi tikrinimo arba įvertinimo procesas tai yra pirmiausia nacionalinis audito tarnybos įvertinta nacionaliniu mastu laikymasi ir vėliau duomenys būdavo pateikiami komisijai, o komisija, jeigu jie tenkino rezultatai, e, sakykime, užtekdavo žalę šviesą, tai yra jeigu jinai laikydavo, kad sistema atitinka numatytą mechanizmą. Tai mes darėme programavimo laikotarpio pradžios. Vėliau įgyvenant programą, e, valstybės trys pagrindinės institucijos buvo e, susijusios su valdymo kontrolė ir auditu. E, tai yra valdančia institucija, kuri pirmiausia yra atsakinga už tai, jog e, projektai ar numatyta veikla būtų tinkami, galėtų gauti finansavimą, kad būtų laikomas visų taisyklių, kad tai būtų teisėta ir kad nebūtų jokių pažydimų. Taigi, iš esmės, ši institucija atsakinga už naudos gavėjų patikrinimą vietose, na, pirmo lygio patikrinimą. Toliau yra e, sertifikuojančio institucija, kur yra na, savotiška antra kontroliuojanti institucija, ir, e, kuri patikrina tikrai projektą ir veiklą e, gali būti finansuojami prieš pateikiant finansavimo prašymą komisijai. Taigi valdymo institucija patikrina, o šitą antroji institucija savočkai pertikrina, ar iš tikrųjų visi punktai atitinka reikialaujamas įsiklės tam, kad e, komisija paskiau galėtų jau kompensuoti patirtas išlaidas. Sertifikuojančia institucija e, atlieka savo darbą sertifikuodama arba probuodama išlaidas, pasirašydama e, tam tikrą raštą, kuriame teigiama, kad iš tikrųjų mes patikriname, visos išlaidos yra teisėtos ir komisija gali išmokėti pinigus. Trečioji institucija yra audito institucija. Uh, E, kur yra išorinė institucija ir kurios pareiga yra patikrinti, kad visos sistemos veiktų sklandžiai, tinkamai. Jinai įsikiša jau į projekto pabaigą, galutinį etapą ir patikrina, ar valdymo institucijos bei sertifikavimo institucijos e, E, visi mechanizmai veikia sklandžiai, na, tam, kad būtų galima protestuoti su šitos mechanizmus, kasmet įmama e, tam tikrą projektų imtis, atliekamas auditas, siekiant įsitikinti, kad iš tikrųjų visos išlaidos yra be pažeidimų ir atitinka reikalavimus. Tokiu būdu kartu yra patikrinama, ar pirmo lygio, pirmo lygmens kontrolė e, veikia sėkmingai. Taigi tokios yra trys šiuo metu veikiančios institucijos. E, na ir šiame procese e, suteikiamas tam tikros garantijos ir e, perdamas komisijai. E, taip pat e, e draugė su audito nuomonės, audito išvadų dokumentu. Tai kasmet audito institucija siunčia savo nuomonę, savo, savo ataskaitą, ar sistema veikia jos nuomonė veiksmingai. Jeigu mes gauname iš audito institucijos teigiamą nuomonę, e, patvirtinančią, kad visos sistemos veikia sklančiai, mes e, laikome, kad galim pasikliauti sertifikavimo procesu ir iš tikrųjų pažeidimų tikimybė labai nedidelė. Toliau procesas tęsiasi taip pat ir per vykdymo laikotarpį, kol mes e, pritėmė pabaigoje prie projekto uždarimo etapo, kur pateikiamas galtinės sąskaitas, mes gauname galtinę audito nuomonę ir tada išmokame paskutinės dar neišmokėtas išmokas. Tokia yra dabartinė sistema. Jeigu mes pažiūrėtumėm, kas išdėstyta pasiūlyme modifikuoti finansinės taisyklės, pagrindinis e, straipsnis yra 56 straipsnis. Ten yra daug svarbių elementų, kurie turėtų įtakos E, keičiant esamą sistemą. Pirmiausiai, čia numatyta, kad veiktų viena bendra valdymo institucija, bet kuriam fondui prižiūrėti, bet kuriai politikai vykdyti. E, mintis yra ta, kad e, atsakomybė ir atskaitomybė turėtų būti telkta vienos valdžios institucijos rankose valdymo lygmenyje Antras elementas būtų tas, kad turėtų būti sukurtas akreditavimo procesas, per kurį e, valstybė narė akredituotų būtent šitokią parinktą valdžios instituciją. Ir tai reikštų, jog valstybė narė patvirtina, kad ši pasirinkto institucija turi visus reikiamus gebėjimus, galimybės e, atlikti šitą valdybinį vaidmenį. Akreditavimo procesas nebūtų vien tik tai vienkartinis procesas programai prasidant, bet iš esmės per visą laikotarpį jis numato tam tikrą priežiūros mechanizmą ir jeigu tik tai e, valdančio institucija nebetitiktų kriterijų, tai e, tas aprobavimas arba ta akreditacija galėtų būti atšaukta. Dar vienas svarbus elementas yra kasmetinė e, valdymo deklaracija, kurią teiktų tokia viena bendra kredituota institucija kasmet komisijai e, ir tai būtų siejama su metinėmis ataskaitomis. Taigi kasmetinė valdymo deklaracija būtų deklaracija, kuri teiktų, kad kasmetinės ataskaitos yra teisingos, sąžiningos e, ir tai būtų savotiškas patvirtinimas, kad e, išlaidos, kurios pateiktos šiuose ataskaitose taip pat yra be pažeidimų teisėtos. Taip pat e, numatoma audito nuomonė. Audito nuomonė būtų dėl e, ataskaitų teisingumo. Ir e, taip pat dėl to, kaip veiksmingai veikia sistema. Ir dėl to, ar visos operacijos yra teisėtos ir be pažydimų. Ketvirtas elementas, naujas elementas būtų kasmetinis uh, sąskaitų su Mm, subalansavimas, uždarimas. E, kitaip sakant, e, komisijai būtų perduota audito nuomonė draugė su pateiktomis ataskaitomis ir komisija išanalizavosi e, primtų sprendimą ar šias sąskaitas galima uždaryti, kitaip sakant, tai būtų pripažinimas, kad visa apskaitinė informacija pateikta tenais yra teisinga ir sąžininga ar vis dėlto reikia imtis priemonių. E, dar dėl dokumentų, kurie būtų teikiami, būtų kasmetinė audito bei kontrolės ataskaita arba apžvalga. E, tai irgi būtų dalis to dokumento paketo, kurį reikės teikti komisijai. E, na, reikėtų pabrėžti, kad šie elementai būtų perkeliami į labiau sektorinį reglamentavimą. Ehm, ir tai būtų šiek tiek tokia naujovė, lyginant su dabartinė sistema. Visų pirma, vietoj trijų institucijų, tai yra valdymo, sertifikavimo ir audito institucijų, mes iš esmės e, eliminuotumėm vieną iš tų institucijų, tai yra sertifikuojančią instituciją, e, valdymo kontrolės bei audito procese dalyvautų tik tai dvi institucijos, būtų valdymo institucija, kuri atsakinga už programą, e, kuri atlieka visą pirmo lygio kontrolę, visus valdymo funkcijas ir deklaruoja komisijai e, patvirtinim, patvirtinimus dėl šitų. E, e, taip pat audito institucija atliktų ekspost auditą ir teiktų audito išvadas komisijai. Tokiu būdu mes sukratytumėm stipriuojančias institucijos. Dar vienas pasikeitimas būtų uh, nuo dabartinio vadinamojo laikymosi priežos mechanizmo prie naujos akreditacijos sistemos. Tai nėra radikalus skirtumas, tačiau e, bet kuriuo atveju mes pasikliautumėm labiau vieną bendrą instituciją. Ir svarbus pasikeitimas būtų tai, kad uh, E, procesas taptų ne vienkartinis, o toksai, tarkim, nuolatos besitinis procesas, tai yra valstybė narė būtų kažkokia tai akredituojanti institucija, kuri tuo pačiu būtų atsakinga už akredituotų institucijų priežiūrą per visą e, projektų vykdymo laikotarpį. Tai būtų kitas svarbus pakeitimas. Trečiasis pakeitimas būtų metinės valdymo deklaracijos rengimas. Dabartinėme reglamente arba taisyklėse tokios nuostos nėra. Taigi metinė deklaracija būtų su metinėmis e, sąskaitomis e, ir užuot e, per visus metus nuolatos teikiant kažkokį tai deklaracijų srautą, dabar būtų parengiama viena metinė deklaracija, kur būtų kalbama apie visų metų e, ataskaitas ir vienu kartu būtų patvirtinama, kad visos tų metų pateiktos sąskaitos, bet ataskaitos yra teisingos, be pažydimų ir panašiai. Na ir taip pat e, būtų kartą per metus e, subalansuojamas sąskaitos, e, apmokamas nemokėtos išlaidos, tada darytų komisija po atinkamų patvirtinimo. Na ir galbūt reikėtų kalbėti ne tik tai apie galimą naudą, kurią nešė pakeitimą, tačiau ir apie šiokią tokią riziką. Taigi, jeigu kalbėsime apie pliusus, pirmiausiai pranašumas būtų tai, kad bendra valdymo sistema būtų daugiau mažiau harmonizuota, kadangi e, jeigu mes kalbėsime apie sanglos politiką, ji būtų kur kas geriau suderinta su ta sistema, kuri dabar, e, pavyzdžiui, yra taikoma žemės ūkio e, politikos srityje tiek pirmo ramščio sistemoje, tiek ir kaimo plėtros, kaimo vystimas srityje. Taigi mes parinktumėm tokią bendresnę, labiau suderintą politiką. Uh, E, bendro valdymo sitie, gaunant visas reikiamas garantijas e, dėl išlaidų teisingumo. Taip pat viena bendra institucija, kuri yra atsakinga, e, galėtų garantuoti, kad atsakomybė nėra atskiedžiama. Jeigu visa atsakomybė yra vienos institucijos rankose, tai nebekyla klausimo, kas už ką atsako, kas ką daro. Turime vieną aiškę instituciją ir turime labai aiškę atskaitomybės eilutę. E, taip pat e, jau kalbėsime apie tą metinę valdymo deklaraciją. Tai būtų savotiškas, na, sukonkretinimas šitos atsakomybės grandies. Valdančia institucija, valdančios institucijos vadovybė turėtų asmeniškai pasirašyti, direktorius turėtų pasirašyti e, E, dokumentą teigianti, kad visa reikiama kontrolė buvo įvykdyta ir kad visos išlaidos yra iš tikrųjų primtinos. E, tai šiek tiek panašu į dabartinę metinės veiklos ataskaitų sistemą, kuri galioja komisijoje. Kitaip sakant, vadovai e, turi prisimti atsakomybę už tai, ką jie vadovauja ir visą tai padaroma būtent per tos metinės deklaracijos pasirašymą. Kalbant apie metinį kliringo procesą, arba sąskaitų subalansavimą. Čia vėlgi e, atsirastų daugiau skaidrumo, kadangi dabar praktiškai iki programinio periodo laikotarpio, tai yra po 9 metų nuo pradžios, e, e, projektai nėra uždaromi. Tuo tarpu, jeigu sąskaitos bus uždarinėjamos kiekvienų metų pabaigoje, tai bus labai aišku, kas kokiais metais, kokiam operacijom buvo išleista. Ir tai taip pat atveria galimybių e, E, sutrumpinti dokumentų saugojimo laiką naudos gavėjams, nors apie tai konkrečiai ir nešnekame pasiūlyme dėl naujų finansinių taisyklių, tačiau tai būtų potenciali tokių pakeitimų e, pasiekmė ir tai supaprastintų mūsų politikos srityje sukurti sektorinio lygio taisyklės e, ir tokiu būdu sutrumpinti naudos gavėjams privalomą reikalavimą saugoti finansinius dokumentus tam tikrą laiką. Kita vertus, tai leis sustiprinti kontrolės ir e, užtikrinimo procesą. Kalbant apie riziką, vienas iš klausimų, kuris iškilo diskutuojant su valstybėmis narėmis, yra paprastas klausimas, kaip reikės pereiti prie jau žinomas temos, e, nuo, prie nežinomas temos, nuo jau žinomas temos. E, iš tikrųjų, per pastarus metus ne viena valstybė narė nemažai investavo, kurdamas tas sistemas, kurios atitiktų E, šiai finansiniai perspektyvai numatytą mechanizmą. E, e, vyko platus laikymus vertinimo mm, procesas. Audito rekomendacijų išdavoje buvo padaryti tam tikri pakeitimai ir valstybės narės sukūrė sistemas, kurios jau dabar funkcionuoja visiškai neblogai. Ir valstybės dabar neramina tai, kad jeigu pakeisime taisyklės, pakeisime visą tą struktūrą, joms teks vėl iš naujo koreguoti sistemą, numatyti naujas institucijas, e, kurti naujus procedūrinius vadovus, iš naujo apmokyti personalą ir panašiai ir panašiai. Taigi valstybės narys išvelgia rizikos tiesiog tame, kad teks pereiti nuo vienos kontrolės sistemos arba mechanizmo prie kitokio mechanizmo. E, kitas rytis, kur aš sakyčiau, e, kyla rimtų nuogastavimų, yra administracinė našta. Vėlgi valstybės narės bijo, kad tokiu būdu išauks administracinė našta dėl to, kad, pavyzdžiui, teks renkti metinės ataskaitas e, ir teks įtraukti naują metinę valdymo deklaraciją, kas yra naujas elementas. Tame gali iškilti problemą. Taip pat, kad akredituojant institucija turės nuolatos uh, dirbti savo darbą, kas uh, e, savočiai atrodo irgi kaip papildomas valdymo lygmo. Uh, Taigi valstybės narės išsakė tam tikrų nugastavimų ir mes be abejo turime kažkaip tai subalansuoti, atsverti šią riziką ir e, nauda iš tikrųjų turėtų būti didesnė negu galima rizika. Ta proga mes organizavome seminarą, e, tai didžiai regio ir E, biudžetinio generalinio direktorato e, bei užimtumo generalinio direktorato atstovai organizavo bendrą seminarą, e, kur buvo pasikeista nuomonėmis su valstybėmis narėmis dėl tų pasiūlymų, kurie pateikti 56 straipsnėje ir e, iš to iškilusių klausimų. E, na ir komisijos požiūriu. E, šių diskusijų rezultatas galbūt reikalus tam tikrų pakeitimų, tačiau kas yra labai svarbu, E, tai yra elementai, kurie sustiprins sistemą, tai yra visų pirma ta kasmetinė valdymo deklaracija, iš tikrųjų tokiu būdu kasmet būtų rengiamas e, dokumentas apibendrinantis visų metų veiklą ir pasirašytas atsakingos institucijos vadovo. Tai būtų svarbus sistemas stiprintis elementas. Kitas svarbus elementas yra akredituojančios institucijos nuolatinis vaidmuo. Kitaip sakant, ne tik tai e, atitikties patikinimas pačioje proceso pradžioje, bet e, institucija nuolatos būtų atsakinga už valdymo institucijos darbo priežiūrą. Ir jeigu tik tai matosi, kad e, valdymo institucija daugiau nebetitinka keliamų reikalavimų, e, akreditacija jai gali būti panaikinta. Na ir dar trečias labai svarbus elementas, mes matome daug pliusų tame, kad būtų galima užtikrinti E, jog tie patikinimai, tai tos garantijos, kurias mums teikia e, valstybės narės dėl audito institucijų darbo, kad e, šitos garantijos būtų susijusios konkrečiai su išlaidomis, kurias vėliau uh, turi padengti komisija. Kitaip sakant, jeigu institucija nacionalinėme lygmenyje uh, teigia, jog jie patikrino išlaidas ir gali patvirtinti, jog jos yra um, be pažeidimų ir uh, teisėtos, mes taip pat būtumėm garantuoti, kad uh, atitinkamos mūsų išmokos yra pagrystos. Uh, tai reikštų, kad uh, mes, dirbdami su išlaidomis tam tikrais finansiniais metais, uh, mes galime sieti šias išlaidas per finansinius metus e, su tam tikru apskaitomės laikotarpiu arba buhalteriniais metais nacionalinėme ligmenyje. Ir tai mums taip pat būtų patogiau, ypatingai patogiau e, būtent e, biudžeto panaudojimo proceso požiūriu, kadangi E, atsirastų ta garantijų grandis siejanti komisijos darbą ir valstybių narių procesus arba darbą. Ties tuo aš ir sustosiu, ponė pirminkė, tačiau be abejo, jeigu kam nors reikėtų, aš galiu detaliau paaiškinti visą tai, ką sakiau. Dėkoju, norėčiau informuoti kolegas, kad Nikolas Martin yra atsakingas už bendradarbiavimą e, vystimo ir sanglaudos politikos srityje. Jisai yra generalinio direktoriaus pavaduotojas. Prašau dabar pareikšti savo nuomonės. Dėkui, pirmininkė. E, finansinis reglamentas yra šis e, dokumentas, apie kurį dažnai nekalbame e, regionų komitete, bet jisai, nes jisai atrodo labai susijęs su biudžetu, biudžeto klausimais, bent jau iš savo šešerių metų patirties tą galiu pasakyti. Ta, kitas dalykas yra tai, kad problema yra nepaprastai sudėtinga kadangi jau nuo pat pradžių vyko diskusijos, ar mes kaip ES institucija pradėtume siekti keisti kai kuriuos tik tai straipsnius ar visus. Europos komisija yra pateikusi tekstą birželį, tiksliau 10 metų gruodį. Tai yra pasiūlymas kuriam Europos parlamentas rengia nuomonę pagal bendro sprendimo procedūrą, kadangi kalbame apie reglamentą. Europos parlamento dalį rengia biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetai. Todėl turime tarsi du darbo dokumentus. Poningė Borgreslė biudžeto komiteto vardu renkė, o biudžeto E, kontrolės komiteto vadu ponas Kreščensijų Rivelinį. Taigi, ką matome dabar prieš save? Pirmiausia, komisijos pasiūlymą, taip pat parlamento reakciją ir trečia, žinome, kad e, egzistuoja valstybių narių nuomonė. Visi trys veikėjai E, žengia labai sudėtingu keliu, nes siekiama rasti susitarimą, tarpusavio supratimą. Finansinis reglamentas nėra susijęs tik su regioninė politika, bet ir visa finansų sistema. Jos dalis e, siejama su bendru valdymu arba netiesioginiu valdymu. Taip jau e, apibrėžia šis reglamentas e, šį aspektą. Kaip prisimename, nuo pat pradžios buvo sakoma, e, kad reikia supaprastinti sistemą, bet dažnai tai baigėsi tik tai didesniu komplikavimu. Taigi, ketinimas pradinis buvo supaprastinti sistemą ir, kas yra labai svarbu, reikėjo išaiškinti Europos parlamento vaidmenį šioje sistemoje. Reglamente matome pasiūlymą būtent supaprastinti sistemą, užtikrinti uh, Europos parlamento vaidmenį, taip pat apibriežti Europos komisijos ir valstybių narių vaidmenį tiksliai. Tokia yra pagrindinė pasiūlymo mintis. Atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo Lisabono sutartis bandoma patikslinti visų institucijų vaidmenį. Tekstuose matome, siūlome pakeisti beveik 200 straipsnių. Bent jau toks yra dabartinis pasiūlymas e, dėl Europos parlamento reikia kai ką pakeisti, taip pat dėl primtino rizikos ligmens, e, primtino klaidų lygio, kitaip tariant. E, parlamentas ir toliau diskusuoja, ką tai reiškia. E, makroekonomikos atstovai, politikai kalba apie tai, koks galėtų būti primtinas klaidų rizikos lygis. Aš esu e, ne ekonomistas, bet matau, kad ekonomistai nesutarė šio klausimu. Ir dar vienas dalykas - komisijos vaidmuo. Lankstumo galimybė Europos komisijai ir lankstumo ribos. Kitas dalykas yra tiesioginio ir tiesioginio valdymo problema. Šiandien komitete kalbame apie netiesioginį arba bendrą valdymą. Ką tik tai šis klausimas buvo pristatytas, egzistuoja tam tikrų labai svarbių elementų. Uh, Ir kaip ir šiuo atveju, ne visuomet kolegos iš biudžeto ir biudžeto kontrolės komiteto nepritarė komisijos nuomoniai. Taigi diskusija darosi gana įdomi, kadangi apskritai biudžeto komitetas ir pranešėjai pirmiausia nori sustiprinti Europos parlamento vaidmenį. Antra, abiejų komitetų pranešėjai nori patikslinti komisijos vaidmenį ir uh, Taip pat nenorima sudaryti galimybės e, komisijai veikti visiškai be ribų, numatomos tam tikros veikimo laisvės ribos, taip pat kontrolės elementai ir kalbama apie bendrą valdymą EIB e ir finansinę priemonę. Bendras valdymas mums yra ganai svarbus Ir reikėtų paminėti du dalykus ir skirtumus su dabartinė sistema. Mums kyla rimtas iššūkis. Kaip užtikrinti sistemos geresnį vis veiksmingumą? Tai klausimas. Dabar lik matome, kad sistema, padėtis gerėja ir sistema veikia neblogai, tai reikia ją keisti. Jeigu iš tikrųjų veiksmingumas ir sistema veikia gerai, jeigu uh, klaidų lygis mažėja, ar reikia sistemą pačią keisti ir jeigu taip, tai kokiu mastu? Kitas klausimas, kaip išvengti pernelyg uh, didelių komplikacijų sistemoje, kaip užtikrinti, kad ji veiktų toliau veiksmingai ir kad neprarastume pozityvių rezultatų. Biudžeto kontrolės komitete pastebėjome labai aiškių pozityvių rezultatų šiandieną. Taigi, ar mes norime keisti tada sistemą, net esantiems teigiamiems poslink, poslinkiams? Reikia galvoti tik apie visiškai būtinus pakeitimus. Ir aš galvoju, kad reikia rasti politinį sprendimą dėl to, ką reikėtų iš tikrųjų pakeisti, kas yra absoliučiai būtina ir ko nebūtina keisti. Kita mintis. Galbūt reikėtų pasižiūrėti į bendrosios žemės ūkio politikos patirtį ir panaudoti ją sanglaudos politikoje, nors vis tos sistemos yra visiškai skirtingos. Galbūt kaimo plėtros elementas yra šiek tiek panašus, bet akreditavimo, pavyzdžiui, sistema yra visiškai skirtinga. Net ir šiandieną mes matome, kad pranešėjas atsakingas už biudžeto vykdymo patvirtinimą sutinka su tuo, kad reikėtų pakeisti formuluotę, kuris sako bendrosios žemės ūkio politikos derinimas. Šiame reglamente aiškiai reikia pasakyti, kokią galima pas, pasimti patirtį bendrą abiems politikos kryptims. Taigi apibendrinu. Pirmiausia, reikia spręsti organizacijos struktūros problemas, supaprastinti institucijų vaidmenį, akreditavimo struktūrą. E, Europos parlamento pranešiai pasiūlė, kad komisija būtų atsakinga už akreditavimą o komisija siūlo valstybėms narėms turėti vieną akreditacijos e, organizaciją, kuri būtų atsakinga už stebėjimą ir funkcionavimą akredituotųjų institucijų. Akredituotos institucijos, kurios pakeistų valdymo žinybas, būtų ats, atsakingos už gyvenimą problemų sertifikavimą Ir programos įgyvenimo laikotarpiu tos institucijos e, atliktų visą darbą. E, panašiai yra ir bendrosios žemės ūkio pol politikos srityje tarp akredituotųjų ir akredituojančių institucijų. Akredituota institucija būtų atsakinga už visą valdymą ir ji turėtų pateikti valdymo deklaraciją. Norėčiau Jums priminti, kad diskusijos šiuo klausimu tęsiasi pirmiausia biudžeto kontrolės komitete dėl nacionalinių patikinimų deklaracijų. Parlamento nariai labai norėtų, kad valstybės narės patvirtintų pasiūlymą. Tačiau realybė tokia, kad valstybės narės to nepadarys ir Europos parlamento nariai toliau to trokš, bet vargu ar tai taps realybė. Šiandieną matome, kokią galimybę akredituotos struktūros bus atsakingos už deklaracijų valdymą. Jos bus atsakingos Bendra tendencija, kurią šiandieną matome, yra tokia. Komisija daugiau e, nori permesti atsakomybės valstybėms narėms. Valstybės narės turėtų akredituoti struktūras ir per tas struktūras jos turėtų e, kontroliuoti akredituotas e, struktūras. Kitas didelis pokytis metiniai atskaitomybės apskaitos metai. Tai yra labai jautrus klausimas. Reikia apsispręsti dėl galutinės datos, kada sustabdomi mokėjimai. Ir kokiam laikotarpiu sudaroma ataskaita. Komisija siūlo e, rugsėjo 30 dieną. Taigi apskaitos arba buhalteriniai metai truks nuo rugsėjo pabaigos iki rugsėjo pabaigos. Tačiau biudžeto metai yra nuo sausio iki gruodžio. Tai reiškia, kad mokėjimai už, tarkim, 2011 metus baigsis rugsėjo pabaigoje, o paskui bus teikiamos paraiškos išmokoms, e, kurios bus atliktos kitais metais, kitais biudžetiniais metais. Mano klausimas e, komisijai kaip kad šiandien kalbėjome, iš kur tai ateis, ar iš kur tai ateina, ar iš bendrosios žemės ūkio politikos, nes ta sistema joje taikoma nuo rugsėjo iki rugsėjo ir viskas pasiteisina. Tai reiškia, kad komisijos pasiūlymas yra susijęs su geresnė kontrole. Reikėtų labai aiškiai paaiškinti, išaiškinti tuos dalykus, galbūt aš neteisingai viską suprantu. Jeigu mokėjimai baigėsi rugsėjo pabaigoje, tai reiškia, kad metinė ataskaita bus pagrįsta informacija apie išmokas per devynerius biudžetinių metų mėnesius. Tai reiškia, kad bus pateikta informacija apie mokėjimų būklę iki rugsėjo pabaigos. Taigi komisija gaus informaciją Iš valdymo deklaracijų ir ataskaitų metų pabaigoje, tai reiškia po trijų mėnesių. Šiandien komisija gauna informaciją iš metinių ataskaitų po metų. Šis pokytis yra esminis. Komisija siūlo sutrumpinti atskaitomai laikotarpį, atsiskaitomai laikotarpį Tai reiškia, kad bus pateiktos ataskaitos už mažesnį skaičių mėnesių, bet komisija gausa informaciją greičiau. Komisija turės būtiną informaciją metų pabaigoje. Ar tai pakeis išmokų patvirtinimo sistemą? Apskritai, nebūtinai. E, kokybė patvirtinimo išlaidų pagerės, bet ne, ir ne, netgi ne data. Jeigu komisija uh, turės e, visą informaciją biudžeto metų pabaigoje, tai yra e, gruodį, apie situaciją iki rugsėjo pabaigos. Ši informacija bus pateikta auditorumams ir kitų metų kitą mėnesį jau patvirtinimo procedūra prasidės iškart po biudžetinių metų. Tai reiškia, kad turėsime buhalterinius metus, kuri pasibaigs rugsėjo pabaigoje, egzistuos ir biudžetiniai metai, tai yra metai išlaidų patvirtimui ir taip toliau. Man atrodo, kad tai yra svarbiausi elementai, tai yra pirmasis pasiūlymas supaprastinti institucinę sistemą ir e, įsteigti vieną akredituojančią instituciją valstybėse narėse, kuri būtų atsakinga už akreditavimą ir uh, E, akredituotųjų struktūrų e, veiklos stebėjimą, o tos e, struktūros rengs ataskaitas apie lėšų panaudojimą valdymo institucijos, jas patvirtins ir jos bus pateiktos buhalterinių arba skaitomybės metų pabaigoje. Tai yra susiję su bendru valdymu. Kiti elementai yra susiję su tiesioginėmis išmokomis ir panašiai. Taigi pasiūlyme e, būtina pabrėžti tai, kad mes norime paimti tam tikrą patirtį, perimti iš bendrosios žemės ūkio politikos, bet ne viską turime e, perimti, nes neįmanoma bus tai padaryti. Dėkoju, dabar šešėlinė pranešėjai norės pasisakyti. Rika Mane, pono Gairio nėra. François Alpanzi. Taip, ponė pirmininkė, dėkoju. Manau, kad mes turime galvoti apie tris tikslus. Pirmas dalykas - geriausia supaprastinimą reikia siekti su testinumu. Jeigu mes per daug technokratiškai viską pažiūrėsime, tai nieko nepasieksime. Kitas dalykas yra lėšų panaudojimo veiksmingumas. E, reikia EIB e, elementą apimti ir panašiai. Tai būtų labai svarbi proceso dalis ateityje. Trečias dalykas, kas susijęs su administravimu ES, pasakysiu Jums, kad reikia užtikrinti supaprastimą ir proporcingumą, kad procedūra atitiktų atskiras paraiškas. Kartais egzistuoja e, didelis skirtumas tarp e, tūkstančio ir dešimt milijonų eurų. Mes sutinkame su tuo, kad reikia reglamento, kuris užtikrintų svertų veikimą. Taip pat reikia užtikrinti partnerystės ir sinergijas, bet labai atsargiai reikia keisti taisyklės, nes tai yra naujas dalykas naudos gavėjams. Reikia daryti viską laipsniškai, jie turi suprasti visas taisyklės. Ne per, nepakeiskime per nelik daug. Keiskime, bet nekeiskime per nelik daug. Ponas Piper, norėčiau užduoti klausimą komisijai, bet tas klausimas taip pat bus skirtas ir ponui Jan Olbricht. Aš visuomet maniau, kad kai kuriuose valstybėse narėse mes matome, kad yra tam tikrų problemų, bet nors iš esmės visa sistema pagerėjo. Ir iki šiol aš tikėjausi iš komisijos, kad akredituodama, išduodama sertifikatus, ji jaus ir savo atsakomybę, žymiai stipriau jaus savo atsakomybę. Todėl, man atrodo, teigiamas aspektas būtų tai, jeigu būtų viena vienintelė institucija, kuri būtų už viską atsakinga, manau, tuomet visas procesas būtų efektyvesnis. Tačiau man susirūpinimą kelia e, tokia situacija, jeigu valstybė narė nuolat pažeidžia tam tikras nuostatas, nuolat daro e, klaidas, jeigu mes tokiai valstybei nariai suteiksime E, pasitikėjimą ir leisime jos institucijai pačiai išduoti sertifikatus, tai būtų tokia situacija, kuomet e, mes suteiktume daugiau laisvės. Tačiau aš norėčiau, kad uh, vis tik daugiau atsakomybės prisimtų komisija. Ir jeigu mes įsteigsime vieną instituciją, kuri bus atsakinga už akreditacijas, tai norėčiau, kad ta institucija prisijimtų visą atsakomybę ir kad ji, būtų, kad ji e, neturėtų e, renkti nuolatinės ataskaitas, kad ji e, būtų mažiau kontroliuojama, kad mes galėtume koncentruotis į tas vadinamasias juodasias avis. Taigi tokia sis, tokią sistemą aš įsivaizduočiau. Aš nenorėčiau sistemos, kur mes atsisakytume europinės atsakomybės ir viską paliktumėme valstybių narių kompetencijai, nes manau, kad tokia sistema mes pasieksime tik tai priešingų rezultatų ir tada galėsime dar daugiau diskutuoti apie tai. Ačiū. Dėkuoju toliau Elizabeth Šretė. Ja, Dėkuoju. Aš stengiausi viską suprasti. Man labai pasirodė svarbus Jano žodžiai ir man iškilo labai daug klausimų. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, pritariu Markus Piper nuomoniai, kad visų pirma turėtų atsakomybę prisimti komisiją ir tada su tuo yra susijęs Jan klausimas. Jeigu mūsų biudžeto kontrolės e, komitetas paklaus komisijos E, dėl tų 12 ar 20 procentų lėšų, kurios buvo panaudotos netinkamais. Tai aš nenorėčiau, kad atsitiktų taip, kad komisija sakytų, oi mes nieko nežinom, už tai yra atsakinga, atsakingos valstybės narės. Taigi, norėčiau, kad būtų išvengta tokios situacijos. Ir mano manimu, visoj šitoj sistemai nėra e, kažkokios komisijos kontrolės sistemos. E, mes, Europos parlamentas, e, turime būti atsakingi už tai, kad ES lėšos būtų panaudotos tam, kam jos ir yra skirtos, nes tai yra ES mokesčių mokėtojų pinigai. Ir iš vienos pusės norėtųsi mažiau biurokratijos, tačiau iš kitos pusės norėtųsi tos didesnės atsakomybės. Man susidaro įspūdis, kad komisija tarsi atsitraukia. O aš manyčiau, kad šio proceso pasiekoje E, siekdama mažinti biurokratiją, e, komisija turėtų dešimt kartų sustiprinti savo kontrolės mechanizmą, tas vadinamasias ad hoc kontrolės. Man atrodo, kad kaip tik yra būtina dažniau daryti ad hoc kontrolės, kad atsakingosios institucijos e, tikėtųsi, kad jas kontroliuos, jas prižiūrės komisija. Manau, kad tai yra vienintelė galimybė. Toliau kitas dalykas, mano manimu, yra daug dalykų, į kuriuos neatsižvelgiama sprendžiant šį klausimą. Tai yra, pavyzdžiui, koks yra regionų atsakomybės vaidmuo. Tas, ta, tokia sistema reiškia didesnį centralizacijos procesą. Ir toliau kitas aspektas, kurį paminėjo ir Jan Olbricht, tai yra klausimas, kaip, ką mes darysime su tomis finansinėmis priemonėmis, kurias patvirtinome, jeigu mes e, norime turėti tokias griežtas biudžeto taisyklės. Nes juk yra. At... Toliau kitas klausimas, kas bus su tarp valstybiniais projektais. Aš net neįsivaizduočiau, kaip juos įgyvendinti, jeigu bus tokios griežtos nacionalinės taisyklės, nes vėliausiai įgyvendinant tuos tarp valstybinius e, projektus reikės europinės vadybos. Taigi kaip tada bus su tokiais projektais? Ar mes tarsi turėsime nacionalinės programas pagal struktūrinius fondus ir turėsime tarp valstybinius projektus? kurie tarsi nebe, nebetiks į tą sistemą. Taigi, manau, čia kyla tam tikros problemos. Tai yra klausimai, kuriuos reiktų rimtai nagrinėti. Į juos reikia atsakyti, nes kitaip aš neįsivaizduoju, kad ta sistema veiks. Bent jau manęs jūs neįtikinate. Aš matau, E, bandymą supaprastinti sistemą, bet lygiai taip pat e, matau tai, ką pasakė Markus Piper ir Jan Olbricht, tai yra, kad, valsty, e, kad komisija viską nustumia ant valstybių narių pečių ir pati tarsi pasišalina. O man atrodo, būtų labai svarbu kontroliuoti būtent tas 27 valstybės narės, kad žiūrėtume, kas atsitinka su tomis lėšomis. Thank you, uh, Lambert van Nistelrooy. Ačiū, Lambert Vanisero. Het is inderdaad uh, binnen de schalen die we kennen in Europa, regionaal, lokaal, regionaal. Labai ačiū. Na visi mes čia Europoje, manau, esam pakankamai pripratę prie to, kad egzistuoja regioninis, vietinis, valstybių narių lygmuo, taip pat uh, europinis lygmuo. Ir e, labai svarbu, kad visi valdymo lygmenys sklandžiai bendradarbiautų tarpusavėje. Uh, jeigu akreditacijos mechanizmas bus grindžiamas e, valstybėmis narėmis, e, mes faktiškai sukursime tam tikrą procesą, kuriame mes mokysimės, e, kuriame tarsi turėsime įvertinti, ar valstybės narės pajėgios atlikščias funkcijas. Ir panašu, kad esame svarių argumentų, jog komisija centralizuotai turėtų atlikti tą akreditacinį darbą Europos mastu. Uh, Be abejo, norėtumėm, kad e, e, vyktų pažanga, tačiau taip pat e, svarbu užtikrinti biudžeto kontrolę ir svarbu, kad sistema būtų patobulinta. Aš be abejo pasakyčiau už nacionalinės valdymo deklaracijas, jeigu valstybės narės sutiktų pasirinkti šitokį kelią, tai tikrai būtų naudinga. E, nuskambėjo komentaras apie tam tikrą netikimą tarp europinio valdymo programų ir kitų programų. Aš manau, kad vėlgi čia suplakam du dalykai vieną. Šias dvi grupės reikėtų e, atskirti, nes e, nacionalinis valdymas turėtų tai turėti savo struktūrą ir savo metodiką. Jo nereiktų suplakti su europiniu valdymu. Šiek tiek keistokai skamba, kad dabar kyla tas diskusijos dėl finansinių taisyklių. Nors problematika mums be abejo yra labai priešidės. Mes turėtumėm sukurti taisyklės e, tą tikrą struktūrą, kuri tikrai veikia, kuri pasiteisina ir keista, kad iki šiol to nėra padaryta. 56 e, straipsnį komisija numatė išplėsti procedūras. Man netrodo, kad viskas šiais taip sklandžiai. na, e, parengta yra viena iš nuomonių, tačiau e, aš galvoju apie kitas parlamento tarnybas. E, manau, kad ne vien mūsų komitetas galėtų prisidėti apie šio mechanizmo kūrimą. Kągi, ar dar kas nors norėtų pasakyti? Jeigu ne, tai tada turiu tris trumpus klausimus. Galbūt adresuočiau ne Janui, o Europos komisijos atstovams. Tačiau gal Jans norės pasakyti. Taigi, trumpas komentaras kaip viskas suktusi, jeigu pasinaudotume to pavyzdžio, kurį iškėlė e, ponė Šteter, e, regioninio bendradarbiavimo atveju taip pat e, e, e atlikties virtimo procesas, kuris yra e, pakankamai ilgas, e, e, kiek šitokio vertinimo e, liktų galioti ateityje po visų pasikeitimų. Ir trečiasis klausimas mėginu tinkamai suprasti tai, ką jūs pristatėte. Kada būtų tas momentas, kai Europos komisija e, turės galimybę patikrinti, jeigu visa valdymo ir kontrolės sistema, kur, dėl kurios pateikė tam tikras garantijas e, valstybės narės, vis tai bus reformuota ir pertvarkyta teisingai. Taigi aš nežinau, kas pirmasis sakys, ar Nikolas, ar jūs. E, Na, galbūt aš atsakysiu, kadangi paskui ir komisija turės e, kaip sureaguoti. Taigi, atsižvelgiant jūsų pastabas, aš taip pat sudariau įspūdį, jog e, numatoma deleguoti visą atsakomybę valstybėm narėm. Tačiau aš manau, kad mes visus elementus turėtumėm pritaikyti vienu metu. Kitaip sakant, jeigu mes kalbame apie supaprastinimą ir institucijų skaičiaus mažinimą, šiuos dalykus turėtumėm vykti paraleliai. Jeigu mes mažiname institucijų skaičių, tai problema kyla ta, e, kaip veiksta akreditavimo sistema. Kitaip sakant, institucijų skaičiaus negalima skaityti nuo akreditavimo proceso. Iš pradžių reikia sumažinti institucijų skaičių, tačiau tada kyla klausimas valstybėm narėm, ar um, akredituojant institucija bus nacionalinio, regioninio masto, tai spręs vašios valstybės narės. Klausimas yra kitas. E, jeigu mes turime akredituotas institucijas ir jos atsakingos už veiklos programas, kas tada atlieka patį akreditavimą? ir ne tik akreditavimą, nes šioj koncepcijoje akreditacija reiškia daugiau. Tai nėra tik sprendimo priimimas, tai reiškia nulatinį stebėjimą, nulatinį stebėseną. Praktiškai nepertraukiamą darbą. Kitaip sakant, mums reikia tam tikros administracijos, tam tikros institucijos, kuri nuolatos prižiūrėtų, kaip veikia kiekviena kredituota institucija įvairiose valstybės narėse. Tai vadinasi, matyt, Bruselė reikėtų kažkokios tai uh, E, institucijos, kuri nuolatos stebėtų, prižiūrėtų 200 kredituotų institucijų darbą. Taigi aš bijau, kad e, supaprastinimo mechanizmas iš tikrųjų ves prie daug sudėtingesnės sistemos. Man atrodo, kad pagrindinis klausimas, kurį nagrinėjame, yra, ar iš tikrųjų Europos komisija nori pasitraukti iš šio žaidimo. Arba, kaip jūs pati keltė klausimą, uh, kur yra tas momentas, kai komisija patikrins, ar viskas vyksta teisingai ar ne. Nes, sakykime, kad akreditacija bus valstybių narių atsakomybė. Toliau, visi funkcionuojantis mokėjimai ir valdymo deklaracija e, reikštų, kad akredituotoji institucija parašo tam tikrą pareiškimą, mes patikiname jūs, kad viskas yra teisingai, tada e, E, ta deklaracija perdama Europos komisijai. E, ir jau, kažkas tai pasirašė, kad viskas vyksta teisingai, sklandžiai ir panašiai, tai labai aišku, kas yra atsakingas. Tačiau niekas neprisėmė atsakomybės e, komisijoje dėl išlaidų kokybės. Tai numatyta sutartyje, komisija negali pasakyti, kad tai yra tik valstybių narių vaidmo. Um, komisija turės likti galutinius mokėjimus, tačiau komisija taip pat turi žinoti, kas yra atsakingas. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, nutrauksime finansavimą, šalysime jį, tai turi būti labai aišku, kas padarė klaidą ir kas už tai yra atsakingas. Aš bent jau taip suprasčiau. Ir logiškai man sudaro įspūdis, kad komisija norėtų pasitraukti, tačiau Kita vertus, e, liktiškė, tai kad e, komisija nori tiesiog labai aiškių, labai aiškiai vartijamų institucijų, e, kas už ką atsako, kad valstybės narys paskui nekalintų pačios komisijos dėl tam tikrų sprendimų. Bent jau man toks daro įspūdis. Kągi, ačiū, Nikolas Martin. Ačiū, ponė Pirinkė. Na, aš suprantu, kad mano iš ankstinėme pristatymė buvo didelė spraga. Tiesa, aš stengiuosi nekalbėti per ilgai, tačiau aš nieko nepasakiau apie komisijos vaidmenį. Aš kalbėjau tik tai apie tai, kas vyktų valstybės narėse. Tačiau per daug nieko nepasakiau apie komisijos vaidmenį ir visai teisinga, kad ne vienas iš pasakiusių vėliau užsiminė apie tai, jog tai yra kritinės svarbos klausimas. Taigi pirmiausia, noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų niekas nemano silpninti ar mažinti komisijos vaidmens jokiais būdais. Kaip teisingai buvo pastebėta, komisija iš tikrųjų turi atsakomybę pagal sutartį, kurios nu, negalima nei mažinti, nei keisti, nei panašiai. Antra, kadangi komisija dabar parengė aiškę strategiją dėl to, kaip jinai vykdys savo atsakomybę, savo pareigas. Jinai ir nori tą atsakomybę išlaikyti. Ir būdas, kuriuo mes būtent vykdysime savo įsipareigojimus, yra vadinamasis vieno bendro audito mechanizmas arba metodas per daugelį metų mes e, supratome, kad neįmanoma komisijai prisimti pirminės atsakomybės ir audituoti šimtų skirtingų sistemų, milijonų įvairiausių skirtingų operacijų vykdomų 27 skirtingose valstybėse narise. To tiesiog neįmanoma užtikrinti. Pagal e, vieną bendrą valdymo mechanizmą labai svarbu, kad valstybės narės pirmiausiai pateiktų savo garantijas, kurios turi būti teikiamas viena ar kita forma. Dabar tai yra daroma per uh, E, mokėjimo prašymų sertifikavimą ir kasmetinę audito išvadą. E, ateityje, jeigu tokia sistema būtų pritaikyta, tai būtų pakeista metinė valdymo deklaracija ir audito nuomonė arba audito išvada. Šiuo bet kuriu atveju Tai yra e, savaškas oficialus e, garantijų ir patikinimų perdavimas iš valstybių narių komisijai už tam tikrą auditojimą laikotarpį. Komisija be abejo aklai nepasitikė tokiam garantijom ir jinai turi atlikti savo darbą tam, kad irgi įsitikintų, jog šie dokumentai e, yra pagristi, kad tai nėra tik tai tuščia žodžiavimas. Tai komisija daro įvairiais metodais, e, įskaitant ir auditinę veiklą, kurią atlieka mūsų audito direktoratas per metinę audito strategiją arba gyvenant metinę audito strategiją. Taigi einamajam e, finansiniam laikotarpiu mes dabar daugiausiai orientuojamės į audito institucijas, e, stengiamės užtikrinti, kad jos kokybiškai atliktų savo darbą ir pateiktų nuomonės, kurios mums yra primtinos ir svarios e, jeigu perėtume prie sistemos, kurią aš jums pristačiau, audito valdžios institucija vis tiek būtų vienas svarbiausių elementų, e, kuris būtent ir teiktų tas audito nuomonės. Taigi, jeigu mus tenkina audito institucijų darbas, tada mes neturėtumėm to darbo dubliuoti. Ir tai be abejo yra labai svarbu, jeigu kalbėsime apie e, naudos gavėjus, kurie nenorėtų, kad e, įvairių lygmenų auditoriai vieni po kitų užgriūtų ir tikrintų jų vykdomą veiklą iš esmės komisijos vaidmuo nesikeis. Vienas elementas, kurį aš paminėčiau ir kur dar klausimas lieka pakankamai atviras dėl komisijos vaidmens, yra e, sistemos kūrimo pradžioje, kadangi pagal e, laikymosi arba atitikties vertinimo procesą, kuris veikia iki šiol, komisija aktyviai dalyvavo. E, čia kiekvienai programai mes turėjome pateikti savo pastabų, pastebėjimų ir galų gale turėjome taip sakant, duoti žalį šviesą arba ne, uždegti žalį šviesą arba ne. E, na, jeigu mes pritardavome, jeigu mes leisdavome, tai tada valstybės narės e, galėdavo atlikti mokėjimus. E, tai mes padarydavome, jeigu gaudome informaciją, kad sistemos veikia tinkamai. Dabar, jeigu galvosime apie tai, kaip galima būtų įgyventi naują sistemą, tai vėlgi mes turėtumėm akreditavimo mechanizmą, o ne ateities vertinimą. Nėra tokio didelio skirtumo, tačiau vis dėlto daugiau dėmesio bus skirta būtent tai akredituotai institucijai ir mūsų mąstymu e, galbūt nereikėtų kiekvieno akreditacijos proceso iš naujo tikrinti. Mes galbūt galėtumėm daugiau orientuotis į rizikos valdymų pagristą mechanizmą e, ir daugiau dėmesio skirti būtent uh, tom programom, kur arba yra skiriami didžiausi fondai, kur mes kalbam apie milijardus ar, ar šimtus milijonų, o ne kažkokias tai smulkesnės lėšas, smulkesnį finansavimą. Ir taip pat galbūt galėtumėm remtis jau patirtimi sukaupta per šį finansinį laikotarpį, kitaip sakant, e, daugiau dėmesio skirti ten, kur mūsų nuomonės sistemos veikia nesiškai sklandžiai. Taip mes galėtumėm geriau e, panaudoti savo išteklius ir valstybinarių išteklius, kadangi čia kalbėtume pirmiausia apie proporcingumo principą. E, kitaip sakant, kontrolės intensyvumas būtų derinamas pagal rizikos laipsnį. Tačiau be abejo e, nėra jokio mėginimo silpninti komisijos vaidmenį, perduoti dalį jos funkcijų valstybėm narėm ar panašiai. Ne, kai mes kalbame apie sistemą, kuri galėtų sustiprinti tai, kaip valstybės narės teikia komisijai reikiamas garantijas. Tai reikštų, kad jeigu viskas vyksta sklandžiai, jeigu komisija metai iš metų surenka tinkamų įrodymų, kad e, sistema veikia sklandžiai, tai mums leistų galbūt sutarti su valstybė nare, kad pati komisija nebevyktų jokio audito veiklos ir kad mes galbūt proporcingai galėtumėm sumažinti taip pat audito mastą toje valstybėje narėje. Nes mes tikrai nenorime jokio perdėto audito. Audito kontrolės lygis turi atitikti rizikos lygį. E, tam reikalingas kasmetinis patikrinimų procesas, kuris e, ir būtų priemonė e, sukurti tokį proporcingesnį metodą, nustatant, kokio lygio audito darbas yra būtinas. Na, dabar norėčiau grįžti prie konkrečių klausimų, kuriuos kėlė įvairūs. E, Sakyčiau, pirmiausia, pirmininkė, pirmiausia, e, ryšys su ATC. E, specialių taisyklių. E, na, iš tikrųjų, ne viena valstybė narė e, vykdo bendras programas ir kartais e, valdymo institucija veikia vienoje valstybė narė. Na, audito institucija taip pat dažniausiai yra kitoje institucijoje, tačiau šios institucijos retai kada turi sąlygų vykti į gretimą valstybę narę ir tiesiogiai patikrinti. Taigi, neišvengiamai tenkia deleguoti atsakomybę E, šis mechanizmas be abejo turėtų būti išlaikytas ir naujoje sistemoje, tačiau mes, tiesą sakant, nematome rimtų sunkumų įgyvendant mano minėtos pakeitimus, o kai kuriais atvejais taip pat ir sertifikuojančios institucijos atsisakymas yra galbūt lengvesnis žingsnis, tam tikras palengvinimas būtent teritoriniam bendradarbiavimui, kadangi tokiu būdu programos e, galės būti įgyvenamos sparčiau, e, ties, labiau tiesiogiai, e, nes atsakoma vienu iš kontrolės ligmens. Taigi galima būtų manyti, kad e, teritorinio bedarbiavimo programuose e, valdymo institucijos pateikiama ataskaita galbūt būtų formuojama šiek tiek kitaip, nes e, tokia institucija negali atsakyti už tai, kas vyksta kitoje valstybė narėje, jis remiasi tik tai gautomis deklaracijomis Ir tokiu būdu mes naudotumėm savotišką kaskadų principą, kad iš tikrųjų kitos valstybės narės pateiktų ataskaitas apie savo nuveiktą darbą, jų teritorijų nuveiktą darbą, e, jų institucijos e, pateiktų iš savo pusės tam tikrų patikrinimų ir e, audito išvadas, o tada jau kitos valstybės institucija įtrauktų šios elementus, pasikliaudama valstybės narės pateiktą informaciją. Tačiau tokia struktūra mūsų nuomonė, nebūtų labai problemiška įgyvendinti. Na ir aš manau, kad man pavyko šiek tiek atsakyti taip pat ir į kitus klausimus susijusius su laikymos arba atlikties patikinimu. Iš tikrųjų, mes kalbėtumėm apie naują kontrolės mechanizmą, kur akreditavimas būtų daugiau orientuotas į tą valdymo instituciją komisija be abejo dalyvautų savo ruoštų, rizikingais atvejais komisija matyt dalyvautų procese nuo pat pradžios, e, tikindama atitikti. Bet kuriuo atveju komisijos audito veikla prasidėtų nuo pat programos laikotarpio, programos gyvenimo laikotarpio pradžios ir, kaip sakiau, mes orientuotumėm į riziką pagristą metodiką, mes pirmiausiai vertintumėm rizikingiausias programas tam, kad e, Iš tikrųjų, galime patikinti, jog tai, kas išdėsta popieriuje akreditavimo proceso metu, e, atitinka e, vėliau realią akreditacijos institucijų veiklą. Viena iš prieščių, dėl ko reikėtų labiau orientuotis e, į riziko pagrįstą metodiką, būtų tai, kad kai mes naudojame šitas atitikties ataskaitas, tai komisijai e, tekdavo didžiulis darbo krūvis, kuris blokavo mūsų kitas galimybės, pažiūrėjau, atlikti daugiau audito darbo panašiai. Jeigu dabar mes šiek tiek staupysime laiko, energijos ir personalo išteklių, e, čia mes galėsime nukreipti visas, visus šios resursus į e, labiau rizikingų sričių patikrinimą. Na ir perinant prie dar vieno iš iškeltų klausimų, galiu pasakyti šitą ta apie metinis e, buhalterinius metus. Na, tai yra sunku, kad šiek tiek paaiškinti e, be e, vaizdinių priemonių. Reikėtų pasitelkti tam tikras diagramas. Gal kad nors mes tai padarysime. Tačiau iš esmės noriu pasakyti štai ką. Mūsų politikoje nebūtinai daromas skirtumas tarp realių išlaidų ir komisijos e, apmokėjimo. Tai pirmiausiai, kada naudos gavėjas patiria tam tikrų išlaidų, jisai pateikia e, sąskaitas e, valdymo institucijai ir po to jau valdymo institucija perduoda komisijai šitas patikrintas ataskaitas. Taigi yra tam tikra veiksmų seka, kol iš tikrųjų įvykdomas mokėjimas. Jeigu kalbėsime apie komisijos biudžetą, per finansinius metus atsiranda tam tikras e, blokas, tam tikra grupė kompensacijų išmokų, kurias e, reikėtų padaryti per tos ir tos metus. E, faktiškai automatiškai daugelis mokėjimų persikėlė ne į tos pačius finansinius metus. Taigi, mintis ir būtų ta, kad jeigu rugsėjo 30-ąją e, finansiniai metai oficialiai yra tas uždaromi. E, tai vėliau jau vyktų mokėjimai tik tai e, nacionaliniu mastu ir tai darytų mokėjimo institucijos tinkamas valstybės narise toliau e, duomenys pasiektų komisiją ir tada atsirastų iš tikrųjų visiška atitiktis tarp nacionalinio masto e, finansinių metų ir mūsų išmokų per finansinius metus. Ir iš, rezultatas būtų tas, kad jeigu mes gausime audito išvadą apie tam tikrus e, buhalterinius metus, būtų, šioje ataskaitoje būtų kalbama lygiai apie tas pačias išvadas, kaip ir apie mūsų kompensuotas išlaidas, mūsų patinktas išlaidas per e, mūsų finansinius metus. Ir tai būtų e, didžiulis pliusas visame biudžeto vykdymo procese, jeigu mums pavyktų tokį mechanizmą užtikrinti. Bet be abejo, tai neturi e, jokios įtakos mūsų finansiniams metams arba apklutenėms metams, mokėjimams ir panašiai. Arba poveikis būtų tik tai pozityvus, kadangi jeigu mes kalbėsime apie tai, kad galime aiškiau pademonstruoti, kaip mes pateikėme šitas garantijas dėl E, kompensacijų, kas mes išmokame. E, visi šitie elementai, tai yra išlaidos patirtos vietose patir, ir mūsų, mūsų išmokėtos e, kompensacijos geriau atitiktų vieni kitus ir mes aiškiau galėtume pademonstruoti, jog visas šitas mechanizmas yra susijęs tarpusavį ir tinka viens kitą. Elementai tinka viens kitą. Na ir dar liko pora punktų keletą žodžių apie komisijos vaidmenį ir būtinybę stiprinti šį vaidmenį. Manau, kad vienas iš dalykų, kurio praktiškai nepakeistų finansinės įsiklės, o veikiau būtų sustiprinta, e, būtent jeigu mes tiektumėm e, politiką, kur leistų nutraukti mokėjimo reikalavimus, jeigu mes matome sistemos trūkumų. Ir šitą elementą mes norime būtinai išlaikyti, kadangi būtent šis elementas leidžia mums e, susitelkti ties tais vadinamaisiais blogiukais arba juodošmis avimis. E, e, tai yra būtent daugiau dėmesio kryptėm atvejam, kur valstybės narės turi sunkumą gyventi veiksmingą sistemą. Kitaip sakant, mes turėtumėm e, svertą, kuris leis mums stabdyti mokėjimus, kada iškyla tam tikrų trūkumų. Kita vertus, mes sustiprintumėm sistemą, e, perdodami valstybėm narėm galimybę atšaukti akreditaciją pačioms e, šitom akredituotam institucijom. Nes iš tikrųjų blogai, kada e, e, e valstybės narės mato, jog e, valdymo institucija netlieka savo vaidmens, neturi kompetencijos ar gebėjimų ar patirties ir nepajėgia veiksmingai e, užtikrinti valdymą bei kontrolės, valstybė nari vis dėlto neturi jokių prievolių sustabdyti jos kompetencijas, sustabdyti jos įgaliojimus ir perduoti jos kažkokiai kitai institucijai. Taigi formalus akreditavimo procesas e, duoda tą pranašumą, kad valstybės narės taip pat būtų atsakingos už arba užtikrinime, jeigu institucijos būtų e, aprūpintos reikiamą kompetenciją resursais, kad jam būtų teikiami mokymai ir panašiai, arba panaikintų panaikintų akreditaciją ir surastų kitą instituciją, kuri būtų akredituota, nes kitaip iš komisijos paprasčiausiai apskritai nebus gaunama jokių lėšų. Taigi aš manau, kad tai yra dar vienas labai svarbus stiprinantis elementas. Na ir paskutinis elementas, kurį aš užsirašiau, būtų klausimas dėl regionų vaidmens. Na visą tai, ką aš kalbėjau apie sistemas, visą tai gali būti priklausomai nuo institucinės sąrangos valstybėse narėse, arba nuo to, kaip e, daugelįpė valdymo sistema veikia, gali vykti iš tikrųjų arba nacionalinėme lygmenyje, arba regioninėme lygmenyje. Gali būti tam tikrų valstybių narių, kur mes kalbėsime apie kredituojančią instituciją arba kredituojančią arba kredituotą instituciją, kuri veikia regioniniu mastu. E, taigi galimi keli modeliai, kaip, pavyzdžiui, veikia viena e, nacionalinė akreditavimo institucija, bet keletas akredituotų jų institucijų, arba atskiriam regionė skiriama ir akredituojanti institucija, ir akredituotoji institucija. Čia mes gatavų receptų neturime. Aš manau, kad viso tai e, valstybės narės derins prie savo institucinės sąrangos. Ačiū. On, on Dėkuoju. Gal, tur, gal jau galime baigti diskusiją šiuo klausimu per ateinančias savaitės. Dar dirbsime toliau ties šio klausimu, Janai. Pagrindinis komitetas balsuos birželį, bet žinome, kad dabar jau yra bejonių, ar tikrai išliks birželis kaip data balsavimo, bet mes turime parengti savo nuomonės projektą komitete iki balandžio pabaigos. Jeigu viskas nusikels, tai mes atitinkamai irgi pakoreguosime savo. Uh, darbus, bet dabar jau galbūt dar kas nors norėtumėte paklausti prieš e, baigiant diskusiją šiuo klausimu, nelaukiant pakeitimų. Prašom, Janai. Aš norėčiau dar tik pastebėti kai ką komisijos adresu. Uh, galbūt klystu, bet man labai rimtas įspūdis susidaro, kad jūs atidarote Pandoros skrinę, nes atsiranda galimybė, kad bus įkurtos įvairios akreditavimo struktūros ir ateitie prašau, kad jūs tiksliau mums paaiškintumėte tai, nes jeigu bus daugiau akreditavimo institucijų, tai tada prasidės visiškai nauja diskusija reikėtų, kai sakoma, kad viena valstybė nariai, tada viskas aišku, jeigu sakote, kad viena kiekvienai federaliniai valstybei, jeigu tai yra federalinė valstybė, aišku, bet jeigu jūs dar minite, kad po vieną reikia tokią struktūrą turėti regionuose, tai jau nebeaišku. Taigi toks pastebėjimas. Norėčiau tik tai e, e, kolegoms dar suteikti žodį kitiems. Uh, Aš norėčiau paklausti apie kitus reglamentus. Galbūt reikėtų pakviesti pranešėją, kuris dirba biudžeto kontrolės komitete su ties šiuo klausimu ir surenkti diskusiją. Reikia tiesiogiai diskutuoti apie tai. Aš norėjau kai ką pasiūlyti jums. Finansinis reglamentas yra nepaprastai svarbus sanglaudos politikos ateičiai. Mes e, kai jau jį patvirtinsime, tai jisai turės poveikio reglamentui dėl sanglodos politikos, dėl kurio dėrėsimės ateinančiais metais. Taigi labai svarbu išsamei iki galo viską aptarti dėl šio reglamento. Mes E, turime labai daug darbų iki vasaros komitete. Galbūt pavyktų mums vis tik tai surenkti dar atskirą posėdį, surenkti e, susitikimą su biudžeto komiteto, galbūt e, atstovais, galbūt komisijos atstovais ir galbūt net valstybių narių atstovais, kad visiškai visi suprastume, dėl ko mes dabar diskutuojame, apie ką diskutuojame, nes tai labai svarbus dalykas. Šis finansinis reglamentas tikiuosi, kad visi yra pasirengę nešti savo įnašą ir Jana, jums vadovaujant, mes tęsime diskusijas šiuo e, svarbiu klausimu dėl reglamento. Labai ačiū. Pirmiausia, komisijos atstovui. Tikiuosi, kad jūs atsižvelgsite į visas pastabas, abejonės išreikštas per diskusiją. Taip pat tikiuosi, kad labai rimtai atsižvelgsite ir į skirtumus tarp bendrosios žemės ūkio politikos ir sanglaudos politikos funkcionavimo principus. Taigi dėkuoju Jums, o toliau kitas darbo tvarkės klausimas - Sabin Verhejan pranešimas apie plačią juosti ryšį. Dar norėčiau pasakyti šešėlinės pranešėjams, pasirenkite, jeigu turėsite ką nors pridurti. Dėkuoju. Pirmininkė, kolegos, norėčiau pirmiausiai padėkoti šešėliniams panešiems už puikų bendradarbiavimą. Prieš perėdama prie įvairių savo nuomonės punktų norėčiau tik pasakyti, kad buvo tam tikrų problemų dėl vertimo raštu, dėl ketvirtosios ir penktosios pastraipų vertimų. Dabar, kaip žinau, jau tekstas anglų kalba yra pakoreguotas bet mano rumunų ar kitos kalbos nėra labai e, tvirtos, tai negalėjau patikrinti, ar visomis kalbomis teisingai vertimas yra padarytas. Pirmininkė, kolegos, tie, kurie išinate iš salės, prašom palikti ją tyliai. Pranešėja. Mano nuomonė, Ma, savo nuomonėje aš norėjau pasižiūrėti į plačiai juos ryšį iš regioninės plėtros perspektyvos ir keletą svarbių dalykų akcentuoju nuomonėje. Mano nuomonė, nuomonė egzistuoja uh, tam tikros ribos nuomonės, e, nuomonės ilgių, kiek mes galime surašyti į nuomonę. Dabar išaiškinsiu Jums, kokie yra pagrindiniai mano pastebėjimai. Pirmiausia, plačiajuostis ryšys turi būti laikomas universalia paslauga. Ateityje nebeapsėsime be greituminio interneto ryšio valstybėse narėse, visoje Europos Sąjungoje. Jeigu norime ekonominės sėkmės, tai mums to reikia. Iš dalies kaimo teritorijos kol kas yra nepavydėtinoje padėtyje kadangi gyventojų kai kuriuose teritorijose nedaug, nėra daug potencialių klientų ir nenorima sparčiai plėtoti e, plačiajuoščio ryšio kai kuriuose teritorijose ar regionuose. Taigi tokie regionai tampa dar labiau nepatrauklus, bendrovės nenori kurtis e, jos, juose ir tai neigiamai atsiliepia ekonomikos e, funkcionavimui Kalbam apie ekonominį valdymą, strategiją Europą 2020. Jeigu mes norime skatinti e, visokiojopą veiklą, tai reikia užtikrinti, kad plačiai juostis ryšys e, būtų e, visur, kur žmogus begyventų, kad jis galėtų jo naudotis. Reikia užtikrinti skverbti visos ES mastu ir reikia pašalinti likusias juodasias dėmes. Manau, kad plačiajuostis ryšys yra visuotinės svarbos paslauga, kaip vandens tiekimas ar telefono ryšys ir reikia jo pagalba užtikrinti daugmaž vienodą, galimybę daugmaž vienodai gyventi visose teritorijose, visose regionuose, vienodą gyvenimo lygį. Reikia e, regioninės, e, regi, minėti plėtojimą plačiojo šio ryšio tiek regionėse, tiek nacionalinėse programuose. Reikia užtikrinti e, spartų jo dėgymą. Reikia lankščiai skirstyti išteklius ir sąjungos programuose reikėtų šiam klausimui skirti daugiau dėmesio. Europos investicijų bank banko paslaugos, paskolos su patraukliomis palūkanų normomis galėtų būti naudingos mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat vietos valdžios institucijoms. Toks žingsnis būtų sveikintinas. Manau, kad e, viešosios privačiosios partnerystės taip pat gali sėkmingai veikti kaimo teritorijose. Vietos ir regionų valdžia turėtų būti skatinama e, populiarinti investicijas, e, mažinti joms sąnaudas. Sąnaudos gali būti sumažintos geriau koordinuojant veiksmus arba naudojant egzistuojančius kanalus optinių e, kabelių tiesiai galėtų pasinaudoti jais ateityje. Vėlgi privačios e, valstybinės partnerystės čia gali būti panaudotos dėl valstybės pagalbos taisyklių, apie jas kalbu savo nuomonėje, jas reikia supaprastinti. Valstybinės e, pagalbos taisyklės yra labai svarbios plėtojant plačią juos ryšį, jos jau buvo supaprastintos šioje srityje, tačiau e, reikia labai daug administracinio planavimo darbų atlikti. Ir daug atsiranda galimybių interpretuoti įvairiai taisyklės. Europos subsidijos neturėtų pirmiausiai būti skiriamos išorės konsultantams dėl to, kad jie išaiškina taisyklės, reikia tas lėšas skirti tiesiogiai projektams. Dabar labai daug lėšų išleidžiama rengiant dokumentus, pavyzdžiui, apie viešasias privačias partnerystės. Egzistuoja ir tam tikros teisinės neiškumas investicijos ne visuomet atliekamos ten, kur jų reikėtų dėl taisyklių sudėtingumo. Taisyklės turėtų būti palankios investuotojams. turime atsižvelgti į tokius dalykus, kaip bendradarbiavimą tarp vietos valdžios e, ir e, privačių viešųjų partnerysčių. Šiame kontekste galbūt reikėtų atskirų dar taisyklių dėl valstybės pagalbos plačia juos šiam ryšiui. Reikia standartizuoti sistemas. Aš taip pat um, paminėjau savo nuomonėje spartų interneto ryšį, e, elektroninė vyriausybė, elektroninė vyriausybė sveikatos apsauga. Mm, šie principai dar plačiau įsigaliaus ateityje, turės poveikio mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jos, tos įmonės turi turėti galimybę ne tik tai perimti daug turinio, bet taip pat ir įdėkti daug turinio. Taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad mes ateityje neišvengsime plačiajuoščio ryšio įvedimo. Ir e, dabar siūlomos technologijos galėtų būti tik tai e, tokio pereinamojo charakterio, nes dabartinės LTL technologijos e, turėtų kol kas koncentruotis į mobiliojo ryšio paslaugas ir tai ateityje neužpildys skaitmeninės spragos. Taip pat mes turime stengtis investuoti į atitinkamus e, laidus, į optinius laidus, į optinį tinklą, ypač tose vietose, kur ir taip reikia keisti infrastruktūrą. Taigi E, taip pat optiniai tinklai turėtų būti įvesti ir kaimo teritorijose ten, kur yra įmanoma. Ir manau, kad e, šias technologijas, kadangi jos yra neišvengiamos, jas, jų įvedimą reiktų e, in, finansuoti į EŠ lėšų. Taigi, manau, kad e, ten, tose, situa tose, kur yra, tose regionuose, kur yra įmanoma įvesti optinius tinklus, reikia daryti viską, kad e, būtų tai padaryta, nes tai e, yra susiję ir su duomenų, perdodamų duomenų e, kiekio augimu ateityje. Taigi tiek būtų iš mano pusės ir aš norėčiau iš karto pasidžiaugti bendradarbiavimu su šešėliniais pranešiais ir kitais komiteto nariais. Ja, viel... Dėkoju. Norėčiau iš karto padėkoti pranešėjai už jos pris, dokumento pristatymą. Atrodo, kad jau ir komisijos dokumente yra e, iš, užakcentuoti teigiami plačiojuoščio ryšio tinklo dėgymo aspektai. Ir yra labai svarbu turėti omenyje, kad ir kaimo teritorijose e, yra. E, miestai ar miesteliai, kuriuose e, negali e, dirbti normaliai nei architektų biurai, nei e, medikai ir kitos profesijos, kol neturi plačia juoščio interneto ryšio. Ir todėl reikia užtikrinti prieigą prie plačia juoščio ryšio paslaugų reikia užtikrinti bendrą prieigą prie plačiajuošio ryšio paslaugų ir tai turėtų būti esminis mūsų tikslas, dėl to reikia atitinkamo, atitinkamo, atitinkamų veiksmų šioje srityje. Ir yra labai svarbu kalbėti apie tai, kad ES lėšos nėra panaudojamos būtent tokių projektų įgyvendimui. Taigi čia vėlgi iškyla lėšų įsisavinimo problema, todėl reiktų ieškoti tos problemos priežasčių. Ir aš bent jau girdėjau, kad pavyzdžiui Vokietijoje e, tokios yra problemos, kad e, iš tiesų ryšio paslaugos nėra patenkinamos kokybės, tačiau ne, nenorima investuoti mokesčių mokėtojų pinigų į, tokia, į naujas technologijas. Taigi kyla klausimas, ar technikos neutralumas, kurios siekia ES, ar, ji, ar jis yra prasmingas, jeigu mes kalbame apie ateities perdavimo pajėgumus, ypač kalbant apie tinklus E, ypač apie optinius tikslus. Todėl galbūt reiktų apskritai keisti remimo nuostatas. E, ir kitas dalykas, jeigu mes e, kalbame apie, apie radijo ar belaidžio ryšio technologijas, tai tuomet mes turime aktyviai nagrinėti šias temas, nagrinėti tuos klausimus, kurie rūpi piliečiams, nes, nes čia dar iškyla vadinamojo elektrosmogo problema ir manau, kad šios problemos taip pat neturime pamiršti. Taip pat turime nagrinėti kitas visas įmanomas rizikas ir nagrinėti jas su komisija ir siekti, kad būtų informuojami piliečiai apie tai, ypač jeigu mes kalbame apie atitinkamą riziką žmogaus sveikatai dėl elektros smogo. Ačiū. Thank you, Elizabeth Schroeder. Ačiū, Elizabeth Schroeder. Ja, dank. Um, ich... Dėkoju pranešėjai, nes ji iš mūsų, mūsų požiūrio taško pristatė esminius aspektus pritariu jai iš esmės ir manau, kad mes negalime atriboti tam tikrų ES teritorijų e, kaimo regionų, ne, nesuteikdami e, joms prieigos prie plačiajuošio interneto ryšio paslaugų man kartai susidaro įspūdis, pažiūrėjusiu kai kurias problemas Vokietijoje, kad mes grįžtame į praeitį prieš 10 ar 20 metų ir yra labai svarbu, kad net ir tose vietose, kur yra labai žemas gyventojų tankumas, būtų užtikrintas be, bevėlis ryšys. Todėl aš pritariu toms problemoms kurias jūs akcentavote. Taip pat pritariu tam, ką pasakė kolega Toirer, kad lėšos būtų atitinkamai panaudotos. Nežinau, ar Ir todėl, kalbant apie bevėlį ryšį, jisai turi būti modernus ir turi atitikti e, moderniausius reikalavimus, moderniausias technologijas. Ir net jeigu yra tam tikrų Berlyno rajonų, kurie, kurie yra tam tikrą prasme atriboti ir kovoja su interneto paslaugų tiekėjais, tai jau yra baisi situacija. Todėl jeigu mes investuosime ES e lėšas, tai turime jas investuoti į patį įmanomą moderniausią sprendimą ir turime pagalvoti, ar nėra rizikos, kad e, tas sprendimas nebus tam tikra prasme e, meškos paslauga, kad tai taps vien tik tai privalūs tinklai ir už juos reiks mokėti žymiai daugiau. Universalios paslaugos reiškia taip pat, kad tai tu, turi būti paslaugos, kurios e, kainos prasme turi būti prieinamos visiems. Ir manau, kad būtent pakeiti, pakeitimuose turime akcentuoti šią idėją, kad tai būtų aišku. E, taip pat turime pamastyti, pamastyti apie tai, kiek tai bus privatus tinklas, o galbūt, e, jeigu investuojamos yra ES lėšos, tai galbūt e, yra tam tikra prasme išperkamas tam tikras to privataus tinklo e, elementas, tam tikra dalis, tam, kad tos paslaugos iš tiesų taptų universaliomis paslaugomis, o ne privačių operatorių teikiamomis brangiamis paslaugomis. Taigi tokios yra esminės problemos ir jos e, dažnai trukdo vystyti technologijas. E, manau, Škotija ir Airija susiduria su panašiomis problemomis kaip ir Vokietija ir manau, mes turime iš tiesų spręsti tas problemas ir turime surinkti visą informaciją apie tuos um, atokiau esančius regionus, kuriem neužtikrinta prieiga. Ir turime, jeigu reikia, galbūt netgi pasirūpinti tuo, kad šį klausimą spręstų galbūt ir kitas komitetas, nes šis klausimas yra toks svarbus, kad galbūt tai nėra vien regionų vystimosi komiteto klausimas. ir reikia daryti viską, kad mūsų idėjos netaptų absurdiškos. Dar noriu pasisakyti keturi žmonės šiuo klausimu, paskui reikės svarstyti du kitus klausimus apie žemės ūkį ir energetiką. Nebeliks laiko mums iki šeštos valandos, kalbėkite glaustai. Dabar ponas Dengelis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, dėkoju pranešėjai už darbą. Greituminis ryšys gali turėti nepaprastai didelės svarbos ekonomikai. Pirmiausia, kaimo teritorijose. Naujosios technologijos yra nepaprastai svarbios. Dėl šios priežasties investicijos į naujus tinklus, konkurencingos investicijos, uh, yra nepaprastai svarbios. Toks galbūt būtų geriausias būdas užtikrinti plačią juoščio ryšio plėtotę. Norėčiau ypač pabrėžti keletą elementų, kurie, mano nuomonė, yra labai svarbus plėtojant plačią juosti ryšį pirmiausia galvojant apie jo konkurencingumą ir prieigą prie naujųjų tinklų. Nepamirškime, kad regionai turi įveikti daug kliūčių, bet taip pat yra ir nemažai dėlsima dėl politinių, ekonominių investicijų aspektų į naujas technologijas. Grįšiu prie keletos e, šių minčių. Pirmiausia, konkurencingumas turi būti apibrieštas ap atviros architektūros, atvirų struktūrų reikia vengti monopolių. Antras dalykas - naujų optinių tinklų plėtoti. Labai svarbu išvengti dides, aukštesnių sąnaudų šioje srityje. Trečias dalykas - konkurencingos paslaugos. Vartotojai turi teisę į galimybę rinktis kainos požiūrių ir valstybės narės turi taip pat dalytis bendrais principais veiklos, reikia užtikrinti visuotinę prieigą, negalima kažkokių teritorijų palikti, pavyzdžiui, kaimo teritorijų ir reikia numatyti galbūt daugiau galimybių tokioms e, teritorijoms, ypač e, juose veikiančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šonkelį, kalbėsiu trumpai. Man atrodo, kad kolega labai gerai apibendino situaciją. Jeigu mes norime pasiekti strategijos ES 2020 tikslų, užtikrinti didesnį konkurencingumą, plačiajuostis ryšys yra būtinas mums visoje Europos Sąjungoje. Egzistuoja daug spragų, kai kur nejudama į priekį pakankamai greitai. Reikia daug paskatų, pirmiausia MVI, jos sulaukia vis daugiau dėmesio, tai yra gerai jos gali veikti nepriklausomai tik tada, jeigu turės prieigą prie plačiajuoščio ryšio. Mes gal turime galvoti apie paslaugų direktyvą, apie pagalbą pacientams, nuostatas dėl pacientų, bet neužtikrinsime visų nuostatų įgyvendinimo be plačiajuoščio ryšio tiek elektroninės prekybos, tiek elektroninės sveikatos srityje. Šis ryšys mums yra būtinas. Ir Mes turime skirti kaip galima daugiau išteklių šiais ryčiai ir tai atsipirks net ir trumpalaikėje perspektyvoje. E, žinoma, kad yra padaryta planų, pagal kuriuos e, per artimuosius penkerius metus ketiname plėtoti šį ryšį. Jeigu pakankamai dėmesio skirsime kaimo teritorijoms, tai iš tikrųjų mes daug ką pasieksime. Dėkuoju dabar, ponė Dėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju nuomonės referentiai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į rimtą visuomenės veikatos problemą. Skaitmeniai aspektai yra labai geri, tačiau yra žmonių, kurie negali toleruoti šio ryšio, nes jie yra jautrus elektromagnetiniams bangoms. Ir man atrodo, kad reikėtų nuomonėje pastebėti šie dalyką. Reikia pasakyti, kad mes taip pat e, kad mes e, plėtosime šį ryšį zonose, jeigu gausime gyventojų pritarimą. Reikia išklausyti gyventojų nuomonės ir tai būtų labai naudinga, mano nuomonė. Ačiū. E, ačiū dabar, ponas Van Nistelrooy. Labai ačiū. Norėčiau pasakyti, kad labai pritariu tam, jog, regi, jog investicijos turi būti labai svarbus elementas mūsų veiksmų ir e, ketinu pateikti pasiūlymų dėl to. Mums reikia užtikrinti teritorinį aspektą regioninėje politikoje. Kalbama apie mokslinius tyrimus Ir e, reikia užtikrinti, kad moksliniai tyrimai plėtra neapsiribotų tik keliomis teritorijomis. E, žaliojoje knygoje apie teritorinį vystimąsi kalbama apie tai, reikia užtikrinti ryšį visur. Tai reiškia, kad visa ES teritorija bus apimta. Egzistuoja daug elektroninių paslaugų, jų vis daugėja, būtent dėl to reikia užtikrinti prieinamumą. Aišku, galima sakyti, kad optinis kabelis yra vienas iš sprendimo būdų, bet nepamirškime ir palidovinių technologijų. Komisija turėtų užtikrinti, kad požiūris, kuris patvirtintas e, bus, būtų technologiškai neutralus, kad mums nereikėtų visko iš naujo svarstyti po kelių metų. Dėkoju dabar Sabin. Norėčiau visų pirma padėkoti kolegoms už visas idėjas Visų pirma, pakomentuosiu, ką pasakė ponas Lambert von Listenroy. E, mes iš pradžių taip pat galvojame apie palidovinio ryšio technologijas, bet tiesiog, kadangi pritrūko vietos, tai išbraukėme šį aspektą, bet nebijokite, jį įtrauksime. Turime daryti viską, kad kaimo vietovės būtų e, aprūpintos e, plačiai, prieiga prie plačiajuošio ryšio. Kalbant apie elekt, vadinamąjį elektros smogą, būtent čia optinis kabelis būtų labai tinkama priemonė, nes jis perdoda šviesos, o ne elektros impulsus. Todėl ypač kalbant apie poveikį aplinkai ir apie spinduliuotį jautrius žmonės, būtent e, būtų svarbu e, akcentuoti optinio kabelio technologiją ir reikia skatinti tokias technologijas, kurios kiek įmanoma mažiau keltų grėsmės aplinkai ir žmogaus sveikatai. Todėl į šį tekstą tikrai įtrauksime šiuos aspektus, o šiaip man atrodo, kad vyrauja vieninga nuomonė mūsų komitete dėl šio dokumento. Na, aš tik tai priminsiu, kad galutinis terminas yra kovo 24. E, vidurdienis, iki tol galite teikti įvairiausius pakeitimus ir panašiai. Dabar turime dar dvi nuomonės, nežinau kaip mums seksis, viskas nuo jūsų priklausiau. Pradėsime nuo energetikos infrastruktūros prioritetų, pono Celer nuomonė, turime tris šešėlinius panašiais. Taigi norėčiau tiesiog labai gražiai jūs kreiptis, prašydama kalbėti kaip įmanom trumpiau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, pabandysiu kalbėti trumpai, nors ši tema yra labai sudėtinga. Čia mes kalbame apie nuomonę, regionų plėtros komiteto nuomonę dėl komisijos dokumento. Ir jie yra susijusi su, su energetikos infrastruktūros prioritetais E, iki 2020 ir vėlesnio laikotarpio. Energetika yra viena svarbiausių temų, kurią mes čia nagrinėjame Europoje ir atsižvelgiant į aktualius įvykius, ši tema tapo dar aktualesnė. Iš tiesų mes turime labai nedaug laiko, nes ITRE komitetas praėjusią savaitę rengia klausimus šią temą ir jau gegužės mėnesį balsuos dėl galutinio dokumento. Taigi mes jau balandį turime balsuoti dėl savo komiteto nuomonės, jeigu tam, kad e, spėtume iki balsavimo ITRE komitete parengti savo, pateikti ITRE komitetui savo nuomonę. Dėl pačios temos e, norėčiau pasakyti tokį dalyką. Kai kalbame apie energetiką, greitai e, susidurėme su 3x20 tikslu, tai yra, kad iki 2020 metų atsinaujinančių energijų šaltinių e, su, pagaminama energija sudarytų 20 procentų ir kad. E, šiltnamio dujos būtų sumažintos 20 procentų, netgi yra optimistiniai reikalavimai e, 30 procentų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, jeigu bus užtikrintos tam tikros sąlygos ir kad e, taip pat pasiekti e, energijos sutaupimo 20 procentų. Tai yra labai ambicingi tikslai ir kol kas dėja mes dar esame labai toli nuo jų įgyvendinimo. Tam, kad mes įgyvendintume šiuos tikslus, mes turime atnaujinti ir plėsti energetikos infrastruktūrą, kuri iš dalies Europoje yra pasenusi arba netinkamai sujungta, nėra tinkamų jungčių. E, komisijos komunikate, kaip jau minėjau, e, čia yra paminėti trys aspektai. Visų pirma, e, dabartinės padėties analizė. Komisija atkreipė dėmesį į poreikį, kuris yra susijęs su esama situacija ir ji taip pat kalba apie tas iniciatyvas, kurių ji žada imtis, kad galėtų išspręsti energetikos infrastruktūros plėtimo ir atnaujinimo e, problemas. Ir su tuo yra susijusio, susijusios dvi stambios temos, du stambus klausimai, tai yra projektų tvirtinimas, tai yra aktualu ypač mūsų komitetui, nes būtent licenzijavimo klausimas e, yra aktualus tiek valstybėms narėms, tiek jų regionams, nes e, tai yra būtent valstybių narių arba regionų kompetencija. Ir kitas svarbus klausimas yra finansavimas, nes čia taip pat yra skirtingos finansavimo e, sistemos. Kalbant apie finansinį poreikį, jisai e, komisijos vertinamas, kad tai bus vienas bilijonas eurų ir pusė šios sumos bus kuriama E, bus skiriama e, elektros tiekimo tinklų atnaujinimui. Taigi, šiuo aspektu norėčiau pasakyti tik tiek. Tikiuosi, kad ši suma bus skiriama ne iš struktūrinių ir sanglaudos politikos fondų. Ir tikiuosi, kad ir kitame, e, kitoje finansinėje perspektyvoje bus skirtos tinkamos atitinkamos lėšos dėl to, kad mums reikia lėšų atitinkamų projektų finansavimui. Taigi, čia reiktų ieškoti kitų finansavimo galimybių ir komisija čia netgi jau kai ką nurodo, pateikia kai kurias idėjas. Taip pat yra labai svarbu, kad tie skirtingi finansavimo, šalt, finansavimo šaltiniai būtų koordinuoti ir kad e, energetikos rinka ir toliau atitinkamai būtų vystoma. Taip pat kitas labai svarbus aspektas, kurį aš jau paminėjau, bet noriu jį pabrėžti dar kartą, tai yra regioninio ir vietos ligmens įtraukimas į planavimo leidimų išdavimo sistemą ir taip pat į energetikos tikslų siekimo procesą. Mes žinome, kad yra labai svarbu tauso, taupyti energiją, e, siekti ekologiškesnės energetikos ir todėl labai yra svarbu pereiti nuo iškastinio kūro prie alternatyvių energijos šaltinių, atsinaujinančių energijos šaltinių. Ir Tačiau matome, kad šioje srityje yra tam tikrų prieštaravimų, ar tai būtų pavyzdžiui Brandenburgo ūkininkų e, tam tikra kritika ir prieštaravimai, nes jie nenori, kad jų regione būtų statomas tolimesnės vėjo jėgainės, ar tai būtų kitų kažkokių visuomenės grupių prieštaravimai, pavyzdžiui, e, dėl kabelių tiesimo ir dėl tų kabelių poveikio, e, pavyzdžiui, žemės ūkio, ar, ar, žemės ūkio arba kraštovaizdžiui tos teritorijos. Taigi mes turime siekti skaidraus plano ir skaidrios veiklos visose visuose ligmenyse ir tik tai jeigu mes visi e, iš vien veiksime, tai manau, tik tuo met galėsime pasiekti tų ambicingų tikslų, kuriuos užsibrė, užsibrėžė ES energetikos rytyje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, kai mes rengėme šią nuomonę, šį nuomonės projektą, tai tikrai iškilo daug problemų, kaip reikia, e, tokį, kaip, kaip reikia tinkamai išanalizuoti tokią sudėtingą, sudėtingą temą, nes dokumento apimtis yra griežtai ribojama. Ir todėl aš norėčiau padėkoti komisijos sekretoriatui ir kolegoms iš mano frakcijos, kurie man padėjo ir mums pavyko čia bent jau kažkaip fragmentiškai šešiose tezėse suformuluoti pačias pagrindinės temas. Todėl aš džiaugiuosi, kad e, mes dabar diskutuosime šią temą ir e, tikiuosi, kad mes parengsime bendrą nuomonę. E, man čia padės ir šešėliniai pranešiai, ir visi komiteto nariai. Ir manau, kad mes būtent apimsime visus su regionų politika susijusius klausimus, kalbėdami apie energetikos infrastruktūros prioritetus. Ačiū. Uh, Ačiū. Mėly kolegos, turiu šešis norinčius pasisakyti, septynis jau matau. Ir dar liko šiai dienai viena nuomonė. Taigi nematau galimybės apsvarstyti paskutinę nuomonę šiandieną, nebent jūs įsikalbėtumėte po minutę, tada galbūt mums pavyks. Na, o dabar pradeda diskusija. Pirmasis pranešėjas Marija Rygojan. Ačiū, Ačiū pirmininkė. Stengsiu kalbėti kaip įmanoma trumpiau, noriu pirmiausiai pasveikinti pana Celler e, su nuveiktų darbu. Rengiant šį dokumentą, jame iš tikrųjų yra daug svarbių aspektų. Tačiau esame taip pat ir e, kai kurių papildomų dalykų, kuriuos, man nuomonė, reikėtų įtraukti. Ir dar keletą minčių reikėtų labiau akcentuoti. Visų pirma, geografinės kliūtis. kurios, pavyzdžiui, neišvengiamai susijusios su salomis. E, mes manome, kad e, bendrijos lygmenyje reikėtų specialios strategijos, kuri leistų diversifikuoti energijos gamybos šaltinius ir tai taip pat daugiau galbūt panaudoti atsinaujančius energijos šaltinius tam, kad tokios e, izoliuotos vietovės nebūtų taip labai priklausomas energetiškai. Toliau reikėtų europinio Europos komisija ir Europos investicijų bankas pradėjo iniciatyvą Leina, kuri yra techninės pagalbos e, iniciatyva, reikėtų ją toliau plėtoti. Toliau reikėtų stipriau akcentuoti tai, ką pranešės jau paminėjo savo pranešime, būtent bendradarbiavimą tarp regionų. Turėtų būti privalomi tikslai užtikrinti tarp tarpusavio jungtis tarp valstybių narių ar per regioninės platformas, ar per regioninės iniciatyvas, ar kažkaip panašiai. Ketvirta, manau, kad būtų naudinga e, paprašyti komisijos pateikti pasiūlymą dėl iniciatyvų skirtų regionams arba valstybėms narėms. E, Tuo pačiu ne tik tai vykdant e, europinio masto projektus, tačiau tiesiog skatinant inovacijas, e, techninių naujovių kūrimo projektus ir panašiai. Ir aš būčiau dėkinga, jeigu būtų pateikti keletas pakeitimų atspindinčių tai, ką aš tik pasakiau. Toliau, ačiū, pane pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų bazinį dokumentą. Manau, kad e, čia ir akcentuojamas sanglūdus politikos vaidmuo, ypatingai turint omeny, kiek daug finansavimo buvo skirta energetikos politikai vystyti ir taip pat e, kokį svarbų vaidmenį energetika vaidina e, Europos strategijoje 2010 metam. Manau, kad vietinė energijos gamyba taip pat atveria daug galimybių. Esama daug įvairių galimybių įvairiuose regionuose ir dažnai mes kalbam būtent apie energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių ir apie tai turbūt vertėtų užsiminti. Toliau Jochim minėjo e, energetikos efektyvumą. Čia reikėtų pabrėžti miestų ir kaimų vaidmenį. E, regioninės politikos urbanistinė dimensija turėtų būti akcentuota, e, atsižvelgiant į e, energijos efektyvumo tikslus. Esama įvairių skirtingų fondų, be kita ko, elektros energijos fondas, uh, Ir e, čia nuskambėjo tam tikros kritikos. Mes manome, kad iš tikrųjų šie dalykai turėtų būti finansuojami per stambiuosius fondus, tokius kaip Sanglos gyvenimus fondus. Elizabeth Šreter, kalbėsiu trumpai. Šioje nuomonėje man trūksta vieno esminio klausimo ir manau, kad jį reikia įtraukti. Tai yra klausimas kaip bus paskirstytas finansavimas centriniams tinklams ir ne, decentralizuotiems tinklams. Aš ne, nesu už tai, kad iš struktūrinių fondų būtų finansuojami centralizuoti tinklai. Manau, jeigu mes norime e, skatinti atsinaunančius energijos šaltinius, tai mes turime užtikrinti tų decentralizuotų tinklų e, sujungimą su centralizuotais tinklais, kad sukurtumėme bendrą europinį tinklą. Ir e, taip pat e, reikia nepamiršti, kad energija yra kaupiama galbūt kitur, negu jinai yra gaminama. Ir mes žalieji netgi pasiūlėme studiją, e, kaip, kuri turėtų nagrinėti, kaip tuos decentralizuotus tinklus būtų galima sujungti su stambiaisiais tinklais ir kokį ekonominį poveikį tai turėtų. Manau, kad tai yra esminis klausimas. Ir būtent čia šitas klausimas yra susijęs ir su finansavimu iš struktūrinių fondų. Ir Ir manau, kad tai yra susijęs su paskutiniu punktu, kad reikia investuoti į, į vietinės infrastruktūras. Viena iš strategijos 2020 e, tiks, vienas iš tikslų yra kovoti su skurdu, bet atsiranda energetinio skurdo vis daugiau. Reikėtų E, priminti, kad e, ka reikia užtikrinti pastatų energetinį efektyvumą. Reikia daugiau dėmesio skirti e, renovacijai, nes 40 procentų pastatams yra sunaudojama išteklių. Dėl finansavimo mes turime turėti ilgalaikę, netrumpalaikę viziją. Būkime ambicingesni. Aš manau, kad E, Europa energetinio veiksmingumo srityje turi būti ambicingesnė ir galbūt reikėtų sukurti specialų energetinio efektyvumo fondą. Reikėtų sutelkti visus e, Europos investicijų banką kit... ir kitas finansavimo galimybės, taip pat užtikrinti mechanizmą, kuris leistų keistis pažangiają praktiką. E, Reikia plėtoti energetikos infrastruktūrą. Kitas dalykas, e, galbūt reikia pagalvoti apie tiesioginį finansavimą. Ir taip pat reikia pagalvoti apie vietos institucijų vaidmenį. Kitas kalbėtojas. Ačiū pirminkė. comunitară după tratatul de la Lisabona și mai ales ținând cont de... Turėtume atsižvelgti į tai, kad čia turi e, būti minima ir Lisabonos sutartis, kurioje taip pat yra atsižvelgiama į energetikos politiką. Turime plėtoti infrastruktūrą ir reikia sudaryti galimybės įgyvendyti strategijos Europa 2020 tikslus. Reikia sukurti materialėje bazę, perduoti energijai. Antras dalykas - infrastruktūra turi numatyti alternatyvas. E, reikia sumažinti priklausomybę nuo Rusijos, taip pat reikia numatyti galimybės, kaip išvengti krizės e, arba krizinių situacijų ir mūsų priklausomybės nuo krizių, kurios, pavyzdžiui, dabar reiškia Šiaurės Afrikoje e, Kitas e, dalykas - dėmesys įmonėms. Mes matome, kad dabar e, stambiosios įmonės e, tarsi turi pirmenybę. Turime taip pat pasirengti įvairiems nenumatytiems atvejams, kas įvyko Meksikos įlankoje, Fukushimoje. Turime atsižvelgti į tuos veiksnius ir integruoti juos į tekstą. Ačiū dabar, ponas Obermaeris. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą Celerį ir šiek tiek pakomentuoti antrąjį nuomonės punktą regionų strategija turėtų būti pagrindas regioninių projektų vystimui, tą galima tik pabrėžti, tačiau čia suformuluota šiek tiek pernelik abstrakčiai ir manau, kad reikia sukonkretizuoti šį punktą ir mes čia turime kalbėti apie konkrečias strategijas, pavyzdžiui, apie e, Dunojaus regiono strategiją, nes e, iš tiesų čia šis punktas yra suformuluotas labai abstrakčiais ap, ap, ap, abstrakčiai, tačiau neatsižvelgiama į kažkokius konkrečius projektus. Taip pat šioje strategijoje man trūksta bendrų tarp valstybinių e, projektų, ypač kalbant apie pasenusios brandolinės energetikos atsisakymą ir mm, tikiuosi, kad komisija čia kažką mums pateiks šiuo klausimu. Tikiuosi, kad komisija yra vis tik tai skatinama kažką daryti šioje srityje ir aš teiksiu pakeitimus, kad e, kai kurios formuluotės nebūtų abstrakčios, o būtų konkrečios ir konkrečiai pareigotų komisiją. Ponas Plasekas. Pone pirmininkė. Porą pastebėjimų prisidedant prie diskusijos. Kalbame apie energetikos infrastruktūrą. Nepamirškime šiame kontekste paminėti e, teritorinio planavimo ir taip pat tarptautinio projektų masto. Kalbama apie energijos taupimą. Geresnis tinklas leis sutaupyti daugiau energijos, patirsime mažiau, patirsime mažiau nuostolių. Planavimo taisyklės E, planavimo leidimų išdavimas taip pat turėtų būti vienas iš elementų, nes e, planavimo taisyklės gali sutrukdyti įgyvendinti rimtiems e, projektams. Ponas Kelis, trumpai, daug kas buvo pasakyta apie energetiką, reikia dirbti kaip galima geriau, taip pat galvoti, kaip apsisaugoti nuo tokių nelaimių, kurios ištiko neseniai Japoniją. Šiaurės Afrikos įvykiai taip pat mums rodo, kad turime uh, E, būti kaip galima taupesni. Nedaug dar padaryta, nepakankamai padaryta energetikos taupimo srityje. Reikia e, kur kas daugiau dėmesio skirti šiam aspektui ir nacionalinė, regioninė valdžia turėtų numatyti privalomus tikslus E, viešųjų pastatų, e, privačių pastatų srityje ir kitose srityse yra labai dar daug galimybių, kur galime pagerinti savo veiksmus ir reikia tai pabrėžti. Taip pat reikia e, pabrėžti atsinaujinančius energijos šaltinius, jo, jų svarbą. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, liebe Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju gerbiami kolegos už pastabas. Kaip jau minėjau, ženklų, spaudo ženklų e, skaičius yra ribotas ir jau me, mūsų nuomonė ir taip viršyje tą ribą. Iš tiesų, aš taip pat esu už tai, kad centralizuoti tinklai nebūtų finansuojami iš struktūrinių fondų. Ir Todėl komisija turėtų aiškiai išskirti, kas yra jos prioritetai europiniuose tinkluose ir, ir e, kokie regioniniai projektai turėtų būti esminiai prioritetai, kad kovotume su regioninėmis kliūtimis ir taip pat galvotume apie atitinkamas klimato sąlygas. Pavyzdžiui, kai kurie regionai e, turi labai daug saulės, jie galėtų iš jos gaminti energiją, kai, kurie, kai, kurie, kai kuriuose yra stiprus vėjai. E, taip pat reikia veiksmų tą linkme, kurią mes ir bandome eiti, kadangi man skiriate tik pusę minutę minučių aš, pusę, pusę minutės aš džiaugiuosi, kad, e, kad kai kurie svarbus aspektai atsispindės pakeitimuose ir mes su šešėliniais pranešiais pabandysime juos įtraukti į bendrą dokumentą. Yra ketvirtadienis, e, galutinis terminas pakeitimams pateikti. 12 diena balandžio, o dabar pereiname prie kito klausimo. E, ponas Sikėskis jį pristatys, tai yra bendroji žemės ūkio politika. Paskui pažiūrėsime, kiek turime laiko diskusijoms. Komisija yra paskelbusi komunikatą apie bendrąją žemės ūkio politiką iki 20 metų. E, kalbama apie e, maistą, gamtinius išteklius ir apie ateitį žemės ūkio politikos. Taigi, pereiname nuo tradicinės bendrosios žemės, žemės ūkio politikos ir tų tikslų, kurie yra suformuoluoti Romos sutartyje. Prie kitų tikslų buvo ten kalbama apie maisto atsargų saugumą, apie prieinamas kainas. E, iškyla problemos dėl apsirūpinimo maisto produktais, kokybiškais maisto produktais. Praeitėje bendroji žemės ūkio politika gaudavo 75 procentus visos biudžeto, dabar tik 40 procentų. Atsirado sanglaudos politika ir jai skiriama daugiau negu žemės ūkio politikai. E, buvo anksčiau taikomas intervencinės kainos, užtikrinamos minimalios kainos gamintojams, e, taip pat pagalba istoriškai teikiama buvo buvo taip pat e, įdėktos tam tikro, įdėkti tam tikri principai pagal referencinės 2000 metų kainas. Mes taip pat e, matome, kad e, atsirado veiksmingesnių elementų bendrosios žemės ūkio politikos srityje. Importo svarba auga E, taikomas pasaulio prekybos organizacijos taisyklės. Žemės ūkio gamyba yra ypatinga gamybos rūšis, kadangi ji yra atvira gamtoje vykdoma gamyba. Ir šiandieną reikia galvoti apie Europos gamintojus, apie pajamas E, žemės ūkijoje dirbančių žmonių pajamos sudaro 55 arba 60 procentų kitose srityse e, dirbančių darbuotojų. Ir da, dažnai pusė tos mažesnės sumos sudaro ES pagalba. Taigi žemės ūkio gamintojų e, padėtis yra labai stipri, ypač mažosiose valstybėse narėse. Žinome, kad gyventojai sensta, tai apsunkina padėtį. Ir kas yra blogiausia, daugelį kaimo teritorijų gyventojai nyksta, jų beveik nebelieka. Turime galvoti ne tik apie žemės ūkio gamybą, bet ir apie įvairių e, viešųjų prekių gamybą. Iki šiol e, žemės ūkio gamintojai už tam tikrą veiklą negaudavo jokių pajamų. 2008 metais buvo atliktas vertinimas bendrosios žemės ūkio politikos ir buvo nustatyti trūkumai. Šioje politikoje taip pat numatyti veiksmai, kurių reikėtų imtis Taigi buvo atliktas vertinimas ir numatytos tam tikros gairės ateičiai. Vėliau, 2006 m. lapkritį, komisija pateikė savo ataskaitą, gana išsame, plačią ataskaitą apie žemės ūkio politikos reformą, tiksliau Dar reikia pasakyti, kad ponas e, Des, Europos parlamento narys, taip pat rengia pranešimą šių klausimų. Mano nuomonė yra labai glausta. Aš pirmiausiai e, e, kalbu apie tai, kad reikia apibriežti mums, e, kaip galima geriau, bendrosios žemės ūkio politikos iššūkius. E, kalbu apie žemės ūkio politiką savo nuomonę, kuri turės minės svarbos vystimuisi. Žinome, kad kai kuriuose regionuose e, gamyba didėja vos ne šimtų procentų. Reikia mums pagerinti ES e, produkcijos konkurencingumą pasaulinė, pasaulinėse rinkose. Taip pat reikia imtis rinkų vystimo priemonių, užtikrinti bioįvairovę, atsar, atsargas, taip pat e, gyvūnų gerbuvi Reikia užtikrinti ir e, miškų gerą tvarkymą, tai yra tvaraus vystimosi elementas. Reikia didinti informuotumą gyventojų e, šioje srityje ir tai yra susijęs su strategija Europa 2020. Turime užtikrinti ekonominę socialinę sanglaudą taip pat atsižvelgdami teritorinius ir aplinkosaugos aspektus. Toliau savo nuomonėje aš kalbu apie įvairovę ES e, žemės ūkio srityje. Taip pat kalbu apie pagalbą, kuri užtikrina geresnį konkurencingumą. Ir taip pat apie būtinybę užtikrinti tvarų vystimasi, išnaudojant gamybos potencialą. Tai yra būtina sąlyga norint užtikrinti gerą žemės ūkio būklę. Kalbu taip pat ir apie tai, kad būtina nustatyti objektyvius kriterijus išmokoms. Jau senosios išmokos e, nebebus mokamos, jos buvo mokamos nuo pat žemės ūkio politikos atsiradimo. Dabar mes turime galvoti apie naujus iššūkius ir taikyti naujas sąlygas. Toliau mano nuomonė minima žemės ūkio įvairovės problema. Europoje egzistuoja daug e, smulkių verslininkų, ūkininkų, kuriems reikia visuomenės viešosios pagalbos tam, kad būtų galima užtikrinti darbo vietas ir taip pat reikia galvoti apie pajamų įvairovę apie veiklos diversifikavimą kaimo teritorijose. Tai e, mažintų gamybos intensyvumą, užtikrintų geresnę gamybos grandinę, geresnę vertę e, ir aukštesnę produkcijos kokybę. Ketvirtame punkte kalbu apie žemės ūkį ir kaimo vietovės ir e, sakau, kad žemės, kaimo teritorijos susijusios ne tik su žemės ūkio produkcija, bet taip pat e, šios vietovės yra vieta, kur e, suteikiamos pagrindinės žaliavos. Reikia užtikrinti aplinkosaugos, ekologijos, kraštovaizdžio apsaugą, kad būtų galima plėtoti kaimo teritorijas. Taip pat nepamirškime ir kitų aspektų plėtojimo, kurios e, susijusios netiesiogiai su žemės ūkio produkcijos gamyba. Paskutinėme punkte kalbu apie tai, kad e, būtini tam tikri sanglaudos kriterijai, e, kurie būtų susijęs su antruoju ramščiu, tai yra kaimo teritorijų plėtoti. Turime skirti dėmesį socialiniams aspektams. Tai labai svarbu kaimo teritorijų plėtotėjai, svarbu mm, tam, kad, būtų, kad išliktų ten gyventojų. Ir iškyla dar e, labai daug klausimų dėl ekologinio aspekto antrajame ramstyje. Pranešėjas dėl savo pranešime nepakankamai apie tai kalba. Turime galvoti apie kaimo plėtojimą, apie žemės ūkio vystimasi, nepamirštant aplinkosaugos problemų. Reikia galvoti apie žemės ūkio plėtojimą, bet nepamiršti kitų būtinų sąlygų. Tam reikia užtikrinti ryšį tarp bendrosios žemės ūkio politikos ir sanglaudos politikos. Tai būtų naujas e, aspektas, akcentas, kuris turėtų būti esminiu. Taip pat reikia šį aspektą labiau plėtoti. Apie tai kalbėjo anksčiau dirbę komisijos nariai, bet reikia šiam klausimui skirti dar didesnį dėmesį. Taigi tiek. Conclusions, um, Alves. Luís Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, saudar o colega Siqueiros. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai, kolegai Sikerski nes jis visą krūvą dokumentų apibendrino ir jam pavyko visą tai sutalpinti į vieną puslapį. Manau, kad esminiai e, klausimai yra aprūpinimas maistu ir teritorinis vystimasis, te, teritorinė plėtra. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie geresnį žemės ūkio prisiderinimą prie klimato kaitos ir subalansuotą teritorinę plėtrą. Tokie yra pagrindiniai tikslai. Na ir turime, aišku, elgtis labai atsargiai šioje srityje. Legitimumas taip pat yra labai svarbus aspektas Ir e, turime taip pat atsižvelgti į atskirų regionų istorinę praeitį. Taip pat turime pagalvoti apie tai, ką galime padaryti, kad apsaugotumėme ES ūkininkus. Taigi išorinė e, BŽUP dimencija taip pat yra labai svarbus dalykas. Ir esminis teritorinis komponentas yra būtent. E, tam tikrų žemės ūkio sektorių remimas. Taip pat turime užtikrinti teritorinę sanglaudą ir tam turime užtikrinti atitinkamą finansavimą. E, taip pat reikia nepamiršti tam tikrų saugumo priemonių, ne tik rinkos priemonių. Mes turime sugebėti kovoti su tam tikromis krizėmis. Tai yra labai svarbus aspektas. Kalbant apie kaimo regionų poreikis, mums reikia e, toliau skatinti užimtumą, turime atgaivinti tam tikrus regionus, turime e, kurti priemonės, kurios padėtų pritraukti jaunimą į, į kaimo vietovės arba priversti pasilikti jaunimą e, tose vietovėse. Turime siūlyti atitinkamas paslaugas ar galbūt siūlyti kitą e, kažkokią ūkio veiklą. E, turime e, diversifikuoti ūkio veiklą kaimo vietovėse ir e, ją vystyti dinamiškai, kad gyventojai pasiliktų kaimo vietovėse. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-l felicit pe domnul Sikierski pentru... Savo ruoštų norėčiau pasveikinti poną Sikierskį, parengusi e, šią nuomonę. Trumpai pasakysiu, kokie man atrodo svarbiausi elementai, kurie būtų aktualūs bendrosios žemės ūkio politikos ateičiai. E, žemės ūkio lėšos e, reikėtų galvoti apie tiesioginės tiesioginius mokėjimus žemės ūkio srityje. Kitas dalykas e, - žemės ūkio produkcijos gamintojų problemos. Reikia daugiau dėmesio skirti regionių ir valstybių narių mastu, e, daugiau dėmesio skirti gamybai, taip pat tokiu būdu bus geriau apibriežti prioritetai. Dar vienas svarbus aspektas mano nuomonė E, tai, ką pabrėžė ponas Sikerskis, yra išlaikyti sanglaudos kriterijus ir pagerinti ryšį tarp bendrosios žemės ūkio politikos ir sanglaudos politikos. Nepamiršti aplinkosaugos aspektų, reikia išlaikyti pusiausvirą tarp aplinkos apsaugos ir kaimo plėtojimo tikslų, tai būtų naudinga visiems. Tätä lausunnon laatia Dėkoju, ponė pirmininkė. On tärkeää korostaa maatalouden ja maanviljelyn alueellista merkitystä ja kaiken lähtökohta on mielestäni se, että kaikkialla Euroopassa. Norėčiau pasakyti vieną dalyką, kuris yra svarbus, kalbant apie ūkininkų interesus ir Europoje turėtų būti įmanoma užtikrinti Mm, tai, kad būtų paisoma e, skirtumų tarp atskirų ES regionų, nes pavyzdžiui, mano gimtoje šalyje, Suomijoje, yra labai daug sniego, taigi yra didžiulis skirtumas tarp klimatinių sąlygų ten ir čia Briuselėje. Mums reikia stiprinti antrąjį ramsti ir taip pat turime sudaryti visas kofinansavimo e, galimybės. taip pat turime kalbėti apie e, priemonės, kurios e, padėtų e, finansuoti ūkininkus, atlyginti jiems kažkokią žalą, tai, būtų, tai taip pat turėtų būti esminis antrojo ramščio aspektas. Taip pat būtų svarbu pabrėžti, kad šeimos įmonės yra labai svarbios. Pani předsedkyně, já chci také pouze velmi krátce. Pane pirmininkė. Labai trumpai norėčiau padėkoti ponui Sikerski už išsame nuomonę. Labai sveikinu tą faktą, kad jis akcentavo teritorinės dimensijos svarbą bei antrąjį ramstį. Mes nenorime, kad žmonės trauktųsi iš žemės ūkio sektoriaus, todėl tai Reikėtų panaudoti antrąjį ramstį, kad užtikrintumėm darbo vietas žemės ūkija, infrastruktūrą ir visą kitą, ko reikia. Ačiū. Ar nori pranešėjas ką nors pridurti? Pusę minutės. Aš pritariu išsakytam nuomonėm. Tiesą sakant, šitos pozicijos buvo įtrauktos į mano pirminę nuomonės versiją, tačiau vėliau šį dokumentą teko trumpinti. BŽUP turi būti adaptuota, e, atsižvelgiant iš regioninių pozicijų. Taip pat sutinku su to, kad reikėtų perduoti žinias patirtį ir inovacijas. Du tūkstančiai 50-ais e, pasaulyje tikėtina, kad gyvens 9 milijardai žmonių ir mums be abejo teks auginti daugiau maisto. Taip pat Europoje, Europoje apie 40 milijonų žmonių gyvena skurde. Taigi problemas tikrai rimtos. Aš be abejo lauksiu iš kolegų e, visokiojopų papildymų ir visą tai pastengsiu įtraukti. Kągi, galtinis terminas yra kovo 24 vidurdienis, iki tol galite teikti pakeitimus ir panašiai visi, kas norite, o šios dienos posėdį baigiu. Ir dabar vyks koordinatorių posėdis. Vis, visiems likusiems noriu pasakyti, kad rytoj pradėme posėdį 9 val. E, daug bus balsavimų, taigi nepamirškite savo kortelių. O dabar e, prašyčiau, kaip galima greičiau apleisti patalpą, kad koordinatoriai galėtų pradėti savo susitikimą. So what I do, it's 8 of okay. March.